Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und die. Gerbiami kolegos, sveikinu visus atvykusius po pietų į mūsų komiteto posėdį. Tikiuosi, kad skaniai papietavote. Laukiame dar ir kitų kolegų. Taip pat šiandien turime svarbų svečią mūsų posėdėje, tai yra uh, Kipro žemės ūkio, gamtos išteklių ir aplinkos ministras ponas Sofoklis Aletraris. Praėjusį savaitgalį buvau Kipre neformaliame susitikime ir grįžau labai patenkintas po to susitikimo Kipro žemės ūkio, gamtos išteklių ir aplinkos ministras, yra prakti, praktikas ir turi daug įdomių idėjų. Vienas iš Kipro prioritėtų yra vandens politika. Tai svarbu ne tik pietų Europos valstybėms, nes vandens kokybės klausimai yra aktualūs visai Europai. Yra vandens pagrindų direktyva, Kitas svarbus klausimas, kurį mes varsėme savaitgalį, buvo prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės. Ir čia aišku, ne, ne paskutinėje vietoje yra ir finansiniai dalykai. Žinote, kad kai įsivelia finansai, tai draugystės baigėsi. Taigi sveikinu Kipro ministrą mūsų komitete. Linkiu Jums sėkmės pirmininkaujant ir suteiksiu Jums žodį. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Šiandien atvykau į jūsų komiteto posėdį ne tik todėl, kad Europos parlamentas yra viena svarbiausių ES teisėkuros institucijų, bet ir todėl, kad, e, kad kaip sakė Europos parlamento pirmininkas, bendrijos metodas, kuris leidžia mum išspręsti problemas per bendrą dialogą ir sutarimą, yra Europos Sąjungos politikos pagrindas. Aš atvykstu iš valstybės, kur val, valdžios ir galių atskirimas funkcionuoja puikiai. Mūsų e, valstybė yra tokia, kad tik dialogo ir e, kompromiso bei abipusio sutarimo pagrindų tarp vykdomosios ir e, teisėkuros, e, tarp vykdomosios valdžios ir teisėkuros institucijų mes e, esame sukūrę puikiai veikiančią pilietinę ir demokratinę visuomenę. Džiaugiuosi galėdamas šiandien dalyvauti jūsų posėdėje. Esu mm, pasirengęs suteikti jums informaciją ir išklausyti jūsų komentarų. Kipras, <clears throat> pirmininkaudamas ES taryboje, turi numatę svarbę darbo programą ir aplinkos apsaugos srityje. Ir labai svarbu siekti ekonomikos ir biudžeto politikos derinimo su aplinkos apsauga ir e, darnių ir tvarių vystimusi. Kipras pirmininkaudamas stengsis, kad dabartinė situacija, kai turime naudoti griežtas biudžetinės ir ekonominės politikos priemonės neigiamai neatsilieptų aplinkos apsaugai. Mes manome, kad dabartinė krizė turėtų būti laikoma e, proga parengti naują politiką, kuri susitelktų ties mūsų piliečiais ir aplinka. Mes turime užtikrinti, kad Europos Sąjungos aplinkos ministrų taryba. Atitinkamai pateiktų gairias e, šioje srityje per aplinkos, per gruodžio mėnesį vyksianti aplinkos ministrų uh, E, posėdį vyks diskusijos šiais klausimais. Vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų yra veiksmingesnė ir tvaresnė Europa. Aplinka ir aplinkos politikai e, pagrindinis e, tikslas yra e, tvarus vystimasis. Rijo konferencijos rezultatai leis mum išlaikyti tvarų vystimasi vienu iš mūsų politikos prioritetinių veiksmių, veiksnių tiek nacionaliniu, tiek regioniniu, tiek globaliu mastu. Mes turime e, imtis veiksmingų, veiksmingos veiklos, e, tvariam vystimuisi, e, aplinkos apsaugai, kovai su skurdu ir kitose sritise. aiškiai apibrėždami ES prioritetus. E, kai kalbame apie mūsų tarptautinius siekius, tai per konferenciją New York'e sieksime, kad būtų laikomasi numatytų darbo planų ir kad ES aktyviai dalyvautų konsultacijose skirtose e, tvaraus vystimosi e, proceso priemonėms bei tarptautiniam bendradarbiavimui šioje srityje. Taip pat e, manau, kad ES turėtų būti pavyzdys, kaip reikia kovoti su krizėmis, kurios taip pat paliečia ir aplinkos politiką. Kipras tenksis užtikrinti, kad ES būtų tinkamai atstovaujama įvairių, įvairi, įvairiose formuose tarptautinių lygmenių. Kai kalbame apie aplinkos politiką plačiaja prasme, mes susitelksime į vandens išteklių apsaugą ir kovą su klimato kaita. Vanduo yra labai svarbus žmonėms ir žmonių sveikatai. Tvarus vystimasis ir ekonominė politika e, taip pat yra glaudžiai susiję su tinkamu vandens išteklių naudojimu ir e, pusiausviros išlaikymu. Tvarus vandens išteklių valdymas turėtų tapti visų e, pirmininkaujančių šalių, daugelio pirmininkaujančių šalių prioritetu. Kaip žinote, komisija rengia vandens išteklių saugojimo mm, projekto pasiūlymą Europos Sąjungoje ir pagal šį pasiūlymą tikimės, e, kad, kad šio pasiūlymo dėka galėsime įgyvendinti tinkamą politiką vandens politikos srityje. Tikimės aplinkos ministrams E, pateikti e, atitinkamų tarybos išvadų projektą. Per praėjusį savait, savaitgalį Nikozijoje vykusi neformalų aplinkos ministrų susitikimą. Šie aspektai buvo e, paliesti. Lapkričio mėnesį surenksime e, E, kongresą, kuris taip pat bus skirtas vandens politikai. E, Kipras tikisi, kad pavyks susitarti prioritetinių medžiagų vandens, prioritetinių medžiagų vandenyje klausimais. Mes norime, kad būtų pasiektas susitarimas su Europos parlamentu šioje srityje per pirmąjį svarstymą. Jau vyksta neformalios konsultacijos. Jei nepavyks susitarti per pirmąjį svarstymą, tada bandysime e, gruodžio mėnesį per vadovų tarybą siekti susitarimo. Klimato kaita. Klimato kaitos įtaka žmonijai yra vis didesnė. Danija perdavė mums e, atliktų darbų sąrašą. Mes planuojame jį tęsti spalio mėnesį. Renksimės tolesniems e, dėryboms. Europ... šioje srityje. O dabar norėčiau pakalbėti apie anglės dioksido emisijas. Manau, kad apivartinių e, prekybos taršos leidimais, e, kad prekybos taršos leidimais sistema turėtų būti e, tobulinama ir kuo veiksmingiau naudojama ir tikimės, kad šioje srityje mum pirmininkaujant taip pat e, žengsime e, tolyn. Tikimės, kad per pirmąjį svarstymą pavyks su Europos parlamentu susitarti dėl e, svarbių šios politikos aspektų. E, turiu galvoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, sistemos peržiūrą ir e, emisijų, įtrauk, emisijų sistemos įtraukimą į E, kitus mūsų įsipareigojimus šioje srityje. E, kai kalbame apie klimato kaitą, e, labai svarbu, kad ši politika įeitų ir į kitas politikos sritis. Kalbant apie vandens politiką, šiam klausimui bus skirtas ir neformalus, buvo skirtas, kaip jau minėjau, neformalus susitikimas Liepos mėnesį. Kalbant apie lengvų krovininių automobilių e, taršą, tikimės, kad šioje srityje taip pat e, galėsime e, žengti į priekį. Kitas klausimas, kuris yra svarbus, tai yra bioįvairovės apsauga ir valdymas, nežiūrint ES e, aktyvios politikos šioje srityje, mes vis tiek elgiamės taip, lyg galvotume, kad e, gamta, aplinka sugebės prisitaikyti prie netvarios mūsų politikos šioje srityje. Planuojame uh, toliau tęsti dėrybas uh, Indijoje. Pirmininkaujantį šalis sieks, kad ES aktyviai dalyvautų uh, šalių konferencijoje, remiantis tarybos išvadomis. Manome, kad reikia pakankamą dėmesį skirti ir jūrų išteklių apsaugai. Tikimės parengti tarybos išvadų projektą e, šią temą gruodžio mėnesį vyksiančiam ministrų susitikimui. Nagojos e, protokolas dėl genetinių išteklių naudojimo taip pat yra numatytas mūsų darbo e, planuose kalbant apie atliekų sektorių, šis sektorius vis dar kelia labai daug problemų, nes atliekų e, kiekiai e, nėra atskirti nuo ekonomikos augimo. E, kitas, kita su to susijusių svarbi sritis yra laivų išmontavimas. E, taip pat planuojame e, laivų išmontavimas saugiomis aplinkai nekenksmingomis sąlygomis. Planuojame dirbti šioje srityje. E, baterijos ir jų naudojimas. Tikimės pasiekti susitarimo su parlamentu per pirmąjį skaitimą nebent keistusi numatytas e, darbo kalendorius Europos parlamente. Bandysime pasiekti sutarimo per spalio mėnesį e, vyksiančią ministrų tarybą. Taip pat skirsime nemažai dėmesio įvairiem horizontaliem klausimam. E, tai bus naujas Life reglamento pasiūlymas, kurio biudžetas 3,2 milijardai eurų. Nors įdėta nemažai pastangų, kol kas mums nepavykto, nepavyko pasiekti dalinio politinio susitarimo šiam dokumentui, kad uh, po to galėtume uh, tęsti trejeto trilogo dėrybas. Tikimės, kad pavyks susitarti dėl šio reglamento iki 13 metų. Septintasis aplinkos veiksmų planas yra vienas iš Kipro pirmininkavimo prioritetų. Turėtume apsispręsti dėl naujos e, strategijos, žaliosios ekonomikos atsižvelgdami į Rio rezultatus. Mūsų tikimės, e, jei e, darbai vyks sklandžiai, galėsime pasiekti užsibrieštų tikslų kitas mūsų siekis yra direktyva dėl poveikio aplinkai, siekiant m, mm, pagerinti daromų tyrimų kokybę ir aiškiau apibriežti vykdomas procedūras. E, taip pat tikimės e, gruodžio mėnesį orientacinių diskusijų per vyksantį ministrų susitikimą. Žinome, kad mūsų laukia sunkus darbas, nes mes esame maža valstybė, pirmą kartą pirmininkaujame ES taryboje, bet esame pasirengę dėsti, dėti visas pastangas, kad pasiektume e, planuojamų rezultatų žinome, kokie iššūkiai mūsų laukia, esame numatę e, visas įmanomas priemonės, kad mūsų pirmininkavimas vyktų sklandžiai ir protingai. Nesileisiu į smulkmenas, bet norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, tvaraus vystimosi srityje ir kalbant apie tarptautinį, mūsų tarptautinę politiką, Graikijos e, aplinkos ministerijos ir e, Kipro atitinkami specialistai dalyvauja e, įvairiose tarptautiniuose susitikimuose. Bioįvairovė ir kiti su to susiję aspektai už tai atsakinga Danijos aplinkos ministerija. Aišku, politinė atsakomybė šioje srityje išlieka mūsų rankose ir kai vyks politiniai susitikimai, ES e, atstovaus Kipro žemės ūkio, gamtos išteklių ir aplinkos ministras. E, kitas svarbus dalykas, e, kurį norėčiau pabrėžti, tai, kad kadangi turime ribotą specialistų skaičių, kad tarptautinės dėrybos klimato klausimais e, vyks, jom vadovaus Kipro specialistai ir e, keletas tarptautinių ekspertų, kuriuos pasikvietėme į savo komandą. Norime pabrėžti Europos parlamentui, kad esame nusiteikę uh, bendradarbiauti, siekti bendros mūsų ateities ir tikimės, kad e, ir vieni ir kiti išklausysime e, ir gerbsime vieni kitus. Taigi optimistiškai žiūriu į mūsų pirmininkavimą. Tikiuosi e, gerų pirmininkavimo rezultatų ir tikiuosi, kad mes visi bendromis jėgomis kursime Europos ateitį, e, kovodami su krizės padariniais ir protingai visi kartu žengdami į priekį. Aš remsiuos skaidrumo ir objektivumo principais e, savo darbe, bet nenorėčiau būti neutralus stebėtojas per ateinančias savaitės, ateinančius mėnesius. E, mm, bandysime ieškoti bendro e, pagrindo mūsų bendram darbui. Žinau, kad e, turiu e, įvykdyti įsipareigojimus ir e, daug ką padaryti, kol galėsiu tada ramiai ilsėtis. Dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę e, pasisakyti jūsų komitete, o dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir komentarus. Labai ačiū už šias įžanginės pastabas, ponė ministrė. Ir tikrai laukiame šių ateinančių šešių mėnesių jūsų pirmininkavimo. Ir žinoma, jūs kalbėjote tiek apie vidaus, tiek apie išorinę pirmininkavimo dimenciją. Tai yra tikrai puiku. Mes, žinoma, kalbėsime apie vidaus klausimus, kalbant apie Rio. Rio plus 20 yra kita didžiulė konferencija šią temą. Ir ji mums tik dar kartą primena šį tarptautinį matmenį. Ir žinoma tą faktą, kad ES yra pasaulinė lyderė aplinkosaugos politikoje e, siekiant geriau saugoti aplinką, kalbant apie klimato kaitą ir taip toliau. Taigi mes kalbėsime taip pat ir su koordinatoriais. Ir ko EPP vardu koordinatorė Karol Heinz Florence pirmoji pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Man buvo labai malonu išgirsti, kokie ambicingi jūs esate ir Kalbant atvirai, aš tikrai esu mačiusi daugybę pirmininkaujančių šalių prisistatymų, tikrai girdėjau daugybę vilties pilnų pasisakymų. Tačiau tarybai pirmininkaujantį valstybę neturėtų tik paprasčiausiai atsistoti ir džiaugtis dėl to, ką padarė komisija. Jūs kartais turite ir atsistoti ir garsiai pasakyti, uh, tuos dalykus, kurių valstybės narės, pavyzdžiui, neįgyvendina ir kartu nuspręsti dėl būsimų priemonių. Taigi norėčiau išgirsti iš jūsų, ką jūs ketinate daryti su tomis valstybėmis narėmis, kurios vis dar neįgyvendina tų sprendimų, kuriuos mes visi kartu priemėme prieš daugelį metų. Pavyzdžiui, mes turime atliekų direktyvos bendrąją, atliekų bendrąją direktyvą, kuri jau ilgą laiką yra tikrai katastrofiškai gyvendinama. Niekas nesilaiko uh, nustatytų kriterijų. Taigi kaip jūs ketinate su tuo tvarkytis? Taip pat žinau, kad žinoma komisija yra sutarčių sergėtoja, tačiau dabar jūs taip pat esate tarybos pirmininkas. Ir tai reiškia, kad jūs tam tikrą prasme esate atsakingi už tai, kas yra nusprendžiama mūsų trijose institucijose, už tų dalykų gyvendinimą. Ačiū. Mes taip pat sveikiname jūs atvykusius į aplinkos komitetą. Matijas Groter, pirmininkas, labai entuziastingai pasveikino jūsų būsimą pirmininkavimą. Ir matau, manau, jog visą tai būtų galima pasakyti ir mūsų atveju. Visi, visos pirmininkaujančios valstybės pradėjo savo pirmininkavimą su kuo geriausiomis intencijomis ir tikiuosi, jog mums padedant jūs galėsite išspręsti bent jau dalį e, savo nusimatytų tikslų. Žinoma, kad ES privalo būti lyderė tvarios plėtros rytyje Rio konferencijoje. Netrodė, kad daugelis žmonių norėjo tai girdėti mūsų ekonomika yra transformuojama į tvarę ekonomiką, žalę ekonomiką ir Europa čia prisijama ypatingą atsakomybę dėl savo istorijos. Taigi mes negalime laukti, kol visi kiti kažką padarys, mes turime rodyti kelią. Tvarumas buvo Rijo darbo tvarkės svarbiausia tema nuo 2001 metų Europos Sąjunga turi tvarumo strategiją, tačiau bijau, kad tai yra tik tai dar vienas dokumentas atsidursantis šiukšliadėžėje. Taigi, niekas nesijima priemonių, kurių būtina imtis tam, kad tvarumo strategija būtų įgyvendinta. Po Rijo konferencijos vyko įvairūs dialogai, trilogai tvarumo tema tiek dvišalių būdų, tiek tarptautinių mastų, tačiau net nešė teigiamų rezultatų. Taigi, ar jūs esate pasirengę gyvendinti septintąją pagrindų programą. Galbūt jūsų pirmininkavimo metu jūs galėtumėte pradėti žengti pirmosius žingsnius tam, kad galėtumėte šiek tiek prisivyti šių tikslų įgyvendinimą, kaip kolega minėjo, kol kas teisės aktai nėra tinkamai taikomi. Tačiau, žinoma, visi tikslai turėtų laikytis šios bendrosios antraštės, būtent priklausyti tvariai plėtrai. Ir žinoma, mes lauksime jūsų pranešimų šią temą. Mano trečias klausimas yra susijęs su ūkio nuosmukiu. Jūs kalbėjote apie Europos semestrą, apie tikrinimus, žinoma, tai yra svarbu. Aš norėčiau taip pat matyti ir ES biudžeto tikrinimą. Europos parlamentas jau daugelį kartų praeitie, kalbėdamas apie biudžeto politiką, sakė, jog mes turime atspindėti tvarę plėtrą tiek daugiametėje e, finansinėje perspektyvoje, tiek ir 2013 metų biudžeto atveju. Manau, jog čia jūs taip pat turėsite ką pasakyti. Ačiū. E, Kris. Ačiū pirmininkė. Pone ministrė, jūs. Taip, aš esu čia. Mes žinome, kad apivartinių taršos leidimų sistema šiuo metu susiduria su sunkumais, su rimtais sunkumais, kalbant apie tai, e, jog matome, jog šiuo metu kainos yra tikrai labai žemos, kad būtų galima daryti investicijas e, mažai anglės vartojančioje ekonomikoje. Ar komisija yra pasirengusi imtis žingsnių, kad atspindėtų tai ir kad galėtų patikinti investuotojus. Jūs taip pat žinote, kad komisija šiuo metu svarsto tai, ar reikėtų ar nereikėtų peržiūrėti anglės rinkos sistemą, siekiant pagerinti situaciją kainų srityje. Jūs teigiate, jog norite išlaikyti ir sustiprinti apivartinių taršos leidimų sistemą. būdamas tarybos pirmininkaujantį valstybę. Ar jūs esate pasirengę teikti šios pasiūlymus komisijai tam, kad užtikrintumėte, kad priekybos apivartiniais taršos leidimai sistema bent iš dalies sieks išspręsti anglės dvideginio išlakų e, problemas, su kuriomis mes tikėtina susidursime? Ačiū. Dėkoju. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ministrė už jūsų pasisakymą, už jūsų planus šiam ateinančiam pusmečiui ir, kaip jau sakė mano kolega, mes esame labai pasirengę dirbti kartu su jumis ir aš kaip pranešėjas dėl stebėsenos reglamento esu pasirengęs dirbti kartu su jumis ir jūsų darbuotojais. Turiu keletą klausimų susijusių su klausimais, kurie bus labai svarbus per ateinantį pusmetį ir man įdomu, kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti. Pirmiausia, klimato kaita lokaliai. Mes žinome, kad e, taryboje e, mažai anglės dvideginio vartojančios e, pramonės šakų strategija buvo blokuojama, bent jau viena valstybė narė nenorėjo pasirašyti ir galbūt galime padaryti taip, kad nebūtų veto reglamento atveju, nes gali būti taip, kad viena valstybė narė gali blokuoti viso reglamento prieimimą Ką jūs rengitės daryti vidaus klimato kaitos politikos atžvilgių per ateinantį pusmetį, pavyzdžiui, kalbant apie mūsų klimato kaitos e, užmojus 2020 strategijos atveju? Pavyzdžiui, jeigu žinotume, kad 26 valstybės narės rems tokią strategiją, žinosime, kad 2020 metais mes sumažinsime emisijas 25 procentais. Kitas klausimas. Žinome, kad klimato kaitos klausimas remiasi Kyoto protokolo įgyvendinimu ir žinome, kad taisyklės e, prie šio protokolo taip pat yra labai svarbios. Žinome, kad yra konkreti valstybė, kuri blokuoja bet kokį susitarimą šioje srityje. Taigi, jeigu ir toliau bus tokia padėtis, tuomet žinome, kad nebus antro įsipareigojimo Kyoto protokolo atveju. Uh, Toliau kitas klausimas. Jūs taip pat esate ir Žemės ūkio ministras. Kadangi mes čia esame Žemės ūkio komitete, BŽUP politikai, žinoma, labai svarbi ekologiškumo problema. Ką jūs padarysite, siekdamas užtikrinti, kad 30 procentų ekologiškumo aspektas Žemės ūkio politikoje bus išlaikytas, kuomet mes aptarinėsime šią labai svarbę bendrosios Žemės ūkio politikos reformą. Dėkoju. Ačiū. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums, ministrė, už Jūsų gerus ketinimus. Esu tikra, kad tikrai matysime didelių pasiekimų iš Jūsų. Norėčiau užduoti konkretų klausimą dėl konkrečios Kipro problemos. Ir ką mes galėtume tai padaryti? Na, aš norėčiau tai užduoti galbūt iš savo asmeniško požiūrio taško. Žinome, kad Kipre yra problemų susijusių su paukščių e, žūtimis. 2011 e, metais apie 2000 paukščių atsidūrė tinkluose. Žinoma, kad e, Kipre yra nelegaliai prekiaujama paukščiais. Ką jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, sieksite padaryti, kad žuvančių paukščių procentas sumažėtų? Dėkoju. Ačiū, mes baigėme pirmąjį klausimų ratą ir dabar norėčiau vėl perduoti žodį Jums, ponė ministrė, atsakymams. Prašau. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju visiems komiteto nariams už klausimus ir komentarus. Mano atsakymai bus trumpi, kad e, kiti komiteto nariai galėtų dar kitus klausimus pateikti, kalbant apie tvarų vystimasi. Iš tiesų buvo pateikta daug kritikos Rio plus 20 konferencijai. Mes suprantame, kad ne mes vieni šioje žemėje gyvename. Ir Visi žinome, kiek daug pastangų reikėjo, kad ES parengtų bendrą poziciją ir bendras mm, veiklos gairias. Mes norime ambicingesnių siekių ir ambicingesnių rezultatų, bet aišku, kad mm, tai, kas pasiekta Rio plus 20, nėra e, šimtų procentų tai, ko mes norėjome laikome tuos rezultatus e, pakankamai priimtinais. Ir gerų pagrindų ateities darbui. Bet mūsų netenkina tai, kad nepavyko susitarti dėl jungtinių tautų aplinkos programos įgyvendinimo ir dėl to sulėtės tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimas. Per ministrų tarybą spalio mėnesį tikimės, kad mums pavyks mm, toliau svarstyti šios klausimus ir per gruodžio mėnesio ministrų tarybą tarybą galėsime jau apsvarstyti ir tarptautinius aspektus. Ir įvairius mm, veiklos aspektus susijusius su e, tvaraus vystimosi politikos įgyvendinimu. Septintoji aplinkos veiksmų programa. Mm, Ši programa bus e, Kipro, vienas iš Kipro pirmininkavimo prioritėtų. Birželio mėnesį buvo patvirtintos tarybos išvados šioje srityje ir Kipras e, e tikisi toliau žengti į priekį. E, Mm, toliau mm, per ministrų tarybą gruodžio mėnesį mm, kaip jau sakiau, bus kalbama apie tai, ką pavyko pasiekti. mūsų strategija iki 2050 ir iki 2020 metų kovojant su klimato kaita. Manome, kad čia reikia tobulinti mm, aplinkos politikos e, teisės aktus. E, tai yra susiję ir su e, gamtos apsauga, ir su atliekų valdymu. Mes manome, kad visa tai būtų priemonė E, siekti žaliosios ekonomikos tikslų. Mes manome, kad Rio e, konferencijos rezultatai e, turėtų atsispindėti ir septintame aplinkos veiksmų, septintoje aplinkos veiksmų programoje. Dohos konferencija, pasirengimas šiai konferencijai ir atitinkamos išvados bus patvirtintos per spalį vyksianti ministrų posėdį. Tikimės, kad Dohoje pavyks e, patvirtinti antrą įsipareigojimų laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 dienos siekiant naujo saistančio susitarimo vėliausiai 14 metais visoms e, šalims siekiamės sus, mm, e, priimti emisijų mažinimo programą iki 2020 metų, tai būtų mm, globali e, programa kuri ženkliai prisidėtų prie emisijų mažinimo. Mes, kaip pirmininkaujanti šalis, e, tikimės e, palaikyti nuolatinį dialogą su Europos parlamentu, Europos parlamento uh, rezoliucijas, įdėmiai svarstysime tie parlamentarai, kurie mm, dalyvaus su mumis Dohoje, taip pat padės mm, siekti mūsų bendrų tikslų aplinkos politikos rytyje. Jūs minėjote e, CO2 mm, mažai išmetančios ekonomikos kelio gairių planą. Kipras mm, kaip valstybė aktyviai dalyvauja šioje srityje ir e, tikimės, kad mums pavyks pažengti e, į priekį, svarstant galimą CO2 emisijų mažinimo programą ir tikslus iki 2050 metų. Naujos iniciatyvos neketiname pasiūlyti, bet norime, kad toliau tęstusi diskusijos politinių lygmenių, kad galėtume judėti į priekį, jei matysime, kad dabartinė situacija keičiasi. Atliekos yra e, teisės aktai, yra atliekų reglamentas, kuriuose yra nuostatos numatančios šių e, teisės aktų įsigaliojimą, yra numatyti tam tikri įsipareigojimai komisijai, mes tikimės irgi nešti savo indėlį. Kadangi esu žemės ūkio ministras, galiu pasakyti, kad kai kalbame apie bendros žemės ūkio politikos, jos pirmąjį ramsti ir žalinimo siekius, bei kai kalbame apie žuvininkystės politiką, mes manome, kad komisijos mm, pasiūlymas remiasi gerų pagrindų. Ir manome, kad turime pakankamai įvertinti ūkininkų pastangas, kuriant viešasias gerybės, bet taip pat manome, kad ūkininkai turi prisidėti prie ekonomikos žalinimo. Kalbant apie žuvininkystės politiką, tai jinai neturėtų kenkti žuvų išteklių atsinaujinimui. Ir uh, žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos, atnešti gerų rezultatų šioje srityje. Kalbant apie nelegalų paukščių gaudimą, Kipras siekia kovoti su šia problema, su tokia veikla. Nuo 2001 iki 2011 metų mes iš viso esame nustatę 3500 paukščių gaudimo atvejų, nelegalių atvejų 1700, e, 1700 vietų. Ir žinome, kad yra nelegalus e, komersantai, kurie pardavinėja tokius sugautus paukščius restoranam 25 tokius um, komersantus esame sulaikę ir um, pasiekėme, kad um, daugelis restoranų nebeįtrauktų uh, tokių laukinių sugaudytų paukščių į savo meniu. Europos taryba taip pat yra paskelbusi kovą su tokiu nelegaliu paukščių gaudimu. Kipras, e, nors visiškai dar nesugebėjo sustabdyti tokios veiklos, ją ženkliai sumažino. Griežti įstatymai ir kontrolė, manau, padės mums su šią problemą visiškai susidoroti. Tiek galiu dabar atsakyti jūsų klausimus ir laukiu kitų klausimų. Pone pirmininkė, man įdomu ir ministras atsakė mano klausimą, galbūt nesupratau vertimo. Aš paklausiu, ar pirmininkaujanti valstybė prašo komisijos pateikti pasiūlymą atidėti apivartinių trašos leidimų e, sistemos naudojimą. Atsiprašau, sustiprinti šios, šios sistemos naudojimą. Toliau matau gebrandį. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasinaudoti galimybę ir pasveikinti Jūs, ministrę. Sveikinu su Kipro pirmininkavimu, su organizavimu, Jūsų atsidavimu ir Jūsų ambicijomis. Vakar mes išgirdome labai gerą pranešimą sveikatos klausimais. Tačiau, kai kalbame apie aplinką, taip pat ambicijos yra panašios. Akivaizdu, kad jūs prioritetą duodate bendrai žemės ūkio politikai ir daugelį klausimų, e, kuriuos norėjau užduoti, jūs jau atsakėte. Tik aš norėjau išgirsti apie pavojingų cheminių medžiagų naudojimą ūkininkavime. Ypač tokių medžiagų, kurios yra naudojamos žuolams. Jūs kalbėjote apie Rio konferenciją ir apie jos privalumus bei trūkumus. Tiesa ta, kad tas susitarimas nei, nepateisino mūsų lūkesčių. Tačiau mūsų požiūris į susitarimą yra ganėtinai dinamiškas, mes turime tam tikrų įsipareigojimų ir Panašu, kad mes sugebėsime pilnai įvykdyti nusistatytus tikslus. Geriau turėti tokį susitarimą, kurį galime įvykdyti, o ne tokį, kurio neįvykdysime. Kalbant apie jūsų pirmininkavimą, apie ką jūs kalbate, reikia mobilizuoti pastangas. Kol kas nelabai aišku, ko būtent siekiama. Reikėtų atsitraukti nuo BVP rodiklio ir kurti naują žmogišką rodiklį. Ačiū. Labai ačiū, dabar ponė Estrela. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ministrė už jūsų labai aiškę įžangą ir Kipro pirmininkavimo programos pristatymą. Aš džiaugiuosi jūsų ryštingumu, ir tuo, kad siekiate sėkmės. Mano kolega jau kalbėjo apie Rio plus 20 konferencijos rezultatus, kurie nebuvo patenkinami. Taip pat mes pastebėjome, kad per pastaruosius metus aplinkos konferencijos neatnešė itin teigiamų rezultatų. Paskutinėsios, paskutinėsios konferencijos buvo nesėkmė. Rio plus 20 visiškai nepateisino lūkesčių. O visi žinome, kad klimato kaita yra realybė, mūsų planeta iš tikrųjų šyla. Taip pat vis didėja e, sausumėjimo zonos ekosistemos griūva, visa tai iš tikrųjų vyksta. Laukiame ir kitos konferencijos spalio mėnesį. Taigi noriu paklausti jūsų, ministrė. Kogi tikimasi iš 11-osios bio įvairovės konferencijos? Ar buvo padarytas progresas po Nagojos konferencijos? Ar ir vėl sprendimai bus atidėliojami ir tos problemos nebus išspręstos? Ačiū. Kitas kalbėtojas Brauni. Ačiū ponė ministra už tai, kad atvykote čia ir už tai, kad pasakėte savo pranešimą. Mano klausimas yra susijęs su Rio konferencija. Mes visi čia esame nusivylę galutiniais rezultatais ir tuo galutiniu parengtų dokumentu. Galiu pasakyti, kad požiūris iš viršaus į apačią nepatenkina tų lūkesčių, kuriuos mes turėjome. Mes kaip Europos Sąjunga Galime susidurti su tokia situacija, kai reikės pakeisti savo strategiją dėl ekonomikos e, žalinimo. Aš manau, kad reikėtų pragmatiškesnio požiūrio ir reikėtų daugiau dėmesio skirti kitoms politikos kryptims. Viena iš jų yra plėtros politika, o kita yra prekybos politika. Abiem atvejais ES yra labai stipri žaidėja pasaulyje. Tad mano klausimas yra, ar jūs norite prisimti iniciatyvą ir įtikinti savo kolegas dėl prekybos ir plėtros politikos ir įtraukti į šias politikos kryptis aplinkos klausimus. Tai reiškia, kad mums reikėtų pasinaudoti dvipusiais susitarimais taip pat pasinaudoti savo politiką ir padėti kitoms šalims padaryti jų ekonomiką ekologiškesnę. Ačiū. Ačiū, kitas kalbėtojas Krista Klas. Labai ačiū, ponė ministrė. Kipro pirmininkav... E, Kipras gerai pasirengė savo pirmininkavimui, mes buvome jūsų šalyje gegužės mėnesį, Na, o šiandien jūs kalbėjote apie žemės ūkį ir sakėte, kad jūs remiate bendrosios žemės ūkio politikos principą ir taip pat ekonomikos e, ekologinimo principą. Žinau, kad jūsų saloje žemės ūkis yra labai svarbus, jūs turite įvairių puikių vaisių ir panašiai. Tačiau, o kaipgi ekologiški miškai, kaip jūs apibrėžiate tai? Ar tai yra ta žemė, kuri dabar naudojama pasėliams? Nežinau, ar jūs galite susitikti su pačiu komisaru ir kaip mes galime rasti gerą sprendimą, kaip reikėtų reguliuoti šią ekologinį aspektą. Manau, kad ateityje tai bus nepaprastai svarbu ir pirmininkaujantį šalis be abejo vykdys diskusiją šiuo klausimu. Taip pat vakar turėjome diskusijų apie LULU CF, tai taip pat labai svarbus klausimas dėl emisijų, taip pat šiltname efektą sukeliančių dujų ir žemės naudojimo, žemės nu, e, paskirties keitimo ir panašiai. Be abejo, manau, kad komisija nori įtraukti ne tik tai miškus, bet ir pasėlius, tad norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Mes manome, kad tai sukeltų įvairių e, biurokratinių kliučių. Galbūt ūkininkams tai būtų visai nenaudinga ir pačiai aplinkai tai galbūt būtų nenaudinga. Tad e, galbūt reikėtų neįtraukti ūkininkavimo į šią sritį. Ačiū. Sandrin Belgė, dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė. E, prisidedu prie kolegų palinkėjimų sėkmės jums pirmininkaujant. Taip pat džiaugiuosi, kad jūsų siekiai tokie ambicingi, ypač aplinkos politikos srityje. Kalbant apie šią antrąją klausimų seriją, prisidedu prie komentarų dėl Rio plus 20 konferencijos rezultatų. Aišku, mes nusivylėme tais rezultatais 11 COP šalių konferencija vyks e, spalio mėnesį, bus skirta bioįvairoviai, jūs tą irgi minėjote. Norėčiau gauti šiek tiek daugiau išsamesnės informacijos apie tą konferenciją, kokia bus ES pozicija, kokios bus ES e, ambicijos, kalbant apie Nagoją protokolą. Jūs paminėjote teisė, kuros dokumentų paketą, bet nedavėte jokių e, planuojamų darbo datų šioje srityje ir jum pirmininkaujant tikitės, kad uh, bus ratifikuotas Nagojos protokolas, ar kviesti ES valstybės narės ratifikuoti šį protokolą, kad jį būtų galima kuo greičiau įgyvendinti dėl finansinių išteklių mobilizavimo, ar ketinate pradėti diskusijas dėl naujų finansavimo šaltinių, dėl mm, viešosios mm, pagalbos e, teikimo sąlygų nustatymo ypač kai kalbame apie bendrą žemės ūkio ir žvejybos politiką. Ar Haiderabadė Europos Sąjunga gali jau e, prisimti tam tikrus įsipareigojimus lėšų skirimo e, srityje. Daiši tikslai, pirmiausia, tai yra abie įvairovės tikslai. Norėčiau paklausti, kokie jūsų siekiai, e, E, tęsiant Rijo darbą e, jūros politikos ir vandeninų politikos rytyje, saugant bio įvairovę. Ar jūs ketinate uh, uh, dirbti uh, direktyvos uh, sugavimų žvejybos politikos srityje. E, kitas kalbėtojas. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie sanglaudos ir regioninę politiką. Mūsų komitetas yra paskelbęs nuomonę. Aš buvau pranešėję rengiant tą nuomonę. Ir nuomonėje mes siūlome, kad sanglaudos ir regioninė politika būtų skirta ir vandens išteklių infrastruktūros finansavimui bei e, vandens valymo, e, valymo e, įrenginiams tose valstybėse, kur ši įranga yra pasenusi. Pavyzdžiui, Prancūzijoje vanduo, mm, kuris patenka iš paviršinio vandens, ir po to tas vanduo, kuris patenka per vandentiekį, nuostoliai sudaro 40-50 procentų dėl infrastruktūros, dėl to, kad infrastruktūra yra pasenusi ir ar nereiktų numatyti, e, vykdant sanglaudos ir regioninę politiką, tos vandens infrastruktūros atnaujinimą ir dalinį finansavimą iš sanglaudos politikos. Kitas dalykas tvaraus vystimosi srityje minime elektrinius automobilius, pavyzdžiui, miestuose, bet kai kalbama apie tuos automobilius, kurie važiuoja tolimais atstumais, jei norime, e, kad tie automobiliai irgi būtų elektriniai, tai turime numatyti e, atitinkamus e, taškus, kur būtų galima pakeisti akumuliatorius tai kainuoja pakankamai brangiai. Tai ar mes neplanuojame skirti lėšų Europos mastu e, elektrinių automobilių e, plėtrai būtent šioje srityje? Reikia, kad valstybės narės siektų prisidėti prie finansavimo mano minėtose srityse rytoj regionų komitete vyks balsavimas dėl sanglaudos ir regionės e, politikos. Ir mes labai norėtume, kad jūs irgi skirtumėt pakankamą dėmesį šiems e, aspektams, e, tai yra elektriniai automobiliai ir vandens infrastruktūra. Dar vienas dalykas. Taip pat manytume, kad sportinė įranga turėtų būti iš dalies finansuojama per sanglaudos politiką, nes sportinė įranga leidžia mm, prisidėti prie piliečių geresnės veikatos. Tikiuosi jūsų paramos. Toliau, vinoginų sodinimas. Tai svarbus klausimas. Žinote, kad vinoginams buvo nustatytos kvotos, tai buvo sodinimo teisių kvotos Dabar nuo 2014 metų keisis ši sistema ir vyno augintojams, vynogių augintojams, vyno gamintojams ta nauja sistema yra mm, kelianti nemažai problemų. Mes manome, kad kvotas reikia gražinti į vinininkystės sektorių, nes uh, kaip matome, rinkos liberalizavimas tam tikrose srityse, pavyzdžiui, pieno pramonėje, atvedė prie neigiamų rezultatų. Taigi, ko gero, e, vyno srityje irgi nereiktų to liberalizavimo. Kipras dar nepritarė idėjai grįžti prie vynoginų sodinimo teisių kvotų. Norėčiau paklausti, kodėl jūs nepritarėte tą tai idėjai, nepasirašėte dar to pasiūlymo, ar jūs tiesiog užmiršote, ar turite uh, aiškę poziciją šioje srityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, tikrai būtų keista, jeigu jis nebūtų paprašęs žodžio, tai yra pranešėjas, ponas Zeiberis, rengęs pranešimą anglės dvideginio pėdsako tema. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat turiu klausimą susijusi su vandeniu. Pone ministrė, mes glaudžiai bendradarbiavome su jūsų komanda šiuo klausimu, kalbant apie prioritetinės medžiagas vandenyje ir žinoma pozicijos yra labai išsiskiriančios. Mes taip pat žinome, kad turime, žinoma, vandens pagrindų direktyvą, kuri mus įpareigoja pasiekti šį tikslą iki 2015 metų. Taigi taip pat ir komisija privalo tikrinti šias medžiagas ir žiūrėti, kurias medžiagas dar reikėtų įtraukti. Manau, kad dabar klausimas priklauso nuo jūsų. Ir žinau, kad yra gana didelis pasipriešinimas iš kai kurių valstybių narių, kalbant apie farmakologinės medžiagas ir panašiai. Taigi norėčiau E, paprašyti jūsų papasakoti apie šį pranešimą. Kaip Jūs manote, kiek erdvės čia būtų siekti kompromisu šioje srityje, turint omenyje tai, kad kai kurios valstybės narės labai priešinasi, kaip Jūs galite jas įtikinti, kalbant apie pasiūlymą susijusi su farmakologinėmis medžiagomis. Mes čia juk kalbame apie aplinką, apie žmogaus sveikatą, bus padarytas tam poveikis, Taip pat yra klausimas susijęs su išlaidomis, tačiau yra ir tam tikrų pranašumų, kai kurios priemonės atneš tam tikrų privalumų, taigi reikia tai taip pat nušviesti. Taigi, ką jūs ketinate nuveikti, kaip jūs ketinate spausti tam tikras valstybės narės, ką jūs darysite, kad šios trys medžiagos nebūtų įtrauktos į prioritetinių medžiagų sąrašą. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū, dėkojame ponui Richardui Zeberiui, baigiame antrąjį klausimų ratą. Vis dar buvo pir... vienas nesakytas klausimas iš pirmojo klausimų rato. Taigi, ponė ministrė, prašytume jūsų atsakyti maloniai visus šios klausimus. Dėkui, ponė pirmininkė. Pono Deivis klausimas liko neatsakytas. Taip vadinama AAUs. Sutinku, kad čia išlieka problemų nes kai kurios valstybės e, laiko tai svarbių ir naudingų dalykų, bet mes turime siekti spartaus susitarimo. Mes, kaip jau sakiau, turėtume siekti kad išliktų prekybos taršos leidimai sistema. Jūs minėjote Rio plus 20 konferenciją. Aplinkos darbo grupė pradėjo vertinti Rio konferencijos rezultatus ir laukiame e, tų rezultatų įvertinimo rugsėjo mėnesį. tai, ką minėjo ponas Arsenis, yra labai svarbus dalykai siekiant gerų rezultatų. Toliau. Bioįvairovės strategija. Kipras, kaip pirmininkaujantis šalis, parems globales pastangas, taip pat ir e, veiks Europos Sąjungos lygmenių, kad būtų užtikrinta bio įvairovės apsauga. Ir tam skirta ir konferencija Indijoje. Europos Sąjunga turi nusistačiusi tikslus šioje srityje iki 20 metų ne tik išlaikyti bioįvairovę, bet ir atkurti. Tai ambicingi siekiai ir Kipras aktyviai prisidės prie jų įgyvendinimo. Toliau, finansinis aspektas. Žinote, kad viskas yra susijęs su pinigais, kai kalbama, kad įvyksta tarptautinė konferencija, kuri neduoda jokių rezultatų, tai žinome, kad tų rezultatų nebuvimas ar tie mm, nepakankamai geri rezultatai yra dėl to, kad trūksta lėšų. LIFE programą pirmininkaujantį šalis remia. Bet aišku, bio vairovės ir saugojimui LIFE programos nepakanka. Ir kaip jau minėjau, dėl to mes manome, kad tam galima panaudoti ir bendro žemės ūkio politikos dalį lėšų susijusių su uh, žalinimu. Kadangi minėjau ir žvejybą, tai manau, kad naujas žuvininkystės fondas leis geriau užtikrinti buveinių ir atskirų rūšių apsaugą. Minėjote prioritetinės medžiagas vandenyje tų medžiagų e, tikimės per pirmąjį skaitimą susitarti su parlamentu dėl tų medžiagų sąrašo, nes kuo greičiau susitarsime, tuo naudingiau tai bus mums visiems. Ir tikimės, kad mm, kalbant apie nacionalinius veiksmų planus ir jų peržiūrą, manau, kad gerai tai, kad yra numatyta tam daugiau laiko ir galėsime e, rasti kompromisinius sprendimus e, kurie bus primtini visoms valstybėms narėms ir Europos parlamentui. Aišku, neužmirštant aplinkos apsaugos aspektų. Vaistai ir farmaciniai preparatai jų naudojimo priežiūra. Valstybės narės bijo, kad ta priežiūra, jų naudojimo stebėsena gali kainuoti labai brangiai. Jei nepavyktų susitarti su parlamentu, nors tikiu, kad susitarsim, jei nepavyktų, tai tada pabandysime ieškoti politinio sprendimo per ministrų taryba gruodžio mėnesį. Buvo kalbama apie žalėjį vystimasi, apie žalėjį ekonomiką. Tai yra e, susijęs su tvariu vystimusi. Ir apima ir socialinį, ir ekonominį, ir aplinkos aspektą. Čia irgi reikia koordinuotų veiksmų. Tikimės, kad e, žalioji ekonomika taps visų krypčių politikos pagrindas. Čia e, turiu galvoje ir energetiką, ir žemės ūkio politiką, ir žvejybos politiką. Uh, ir įvairias kitas politikos rytis, bet jei žmogaus elgesys nesikeis, tai mums labai sunku bus pasiekti numatytų tikslų. Turime keisti savo elgesį. Turime siekti mm, žalesnės ekonomikos. Minėjote, mm, pavyzdžiui, Prancūzijos pasenusius vandens, pasenusią vandens infrastruktūrą. Minėjote, kad reiktų prisidėti prie elektrinių automobilių finansavimo. Per neformalų ministrų posėdį šį savaitgalį mes svarstėme, kaip geriau prisitaikyti prie klimato kaitos. Vandens infrastruktūros atnaujinimas leistų sutaupyti vandens išteklius. Elektriniai automobiliai nu, taip pat yra vienas iš mūsų žingsnių link žalesnės ekonomikos. Reikia ne tik, kad į šį sektorių investuotų ES ar valstybės narės, Bet čia reikia pritraukti ir privataus sektoriaus lėšas ir investicijas, siekti, kad privatus sektorius ir draudimo sektorius aktyviai dalyvautų šioje srityje. Negalime tikėtis, kad visas problemas išspręsime e, naudodami Europos biudžeto lėšas. Pone pirmininkė, tikiuosi, kad atsakiau į daugelį pateiktų klausimų. Jei kai kurie kalbėtojai galvoja, kad jų e, mano, kad dar į jų klausimą neatsakiau, tai tikrai padariau tą netyčia ir jei turite dar klausimą, esu pasirengęs juos atsakyti. Na, pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Man buvo labai džiugu girdėti apie horizontalų požiūrį, jūsų požiūrį į klimato kaitą, vandens problemas. Tačiau mes šias problemas sprendžiame ne individualiai. Taip pat girdėjome jūsų mintis ir apie Rio Plus konferenciją, apie tai, kaip mes galime įgyvendinti savo įsipareigojimus ateityje. Galbūt galėtumėte tai šiek tiek geriau apibriežti, kaip mes galime užtikrinti, kad e, būtent tie lūkesčiai, su kuriais mes atvykstame į šias konferencijas, bus pateisinti. Kalbant apie konferencijas, e, kuriuose diskutuojame apie tvarę plėtą ir taip toliau. Na, žinote, kai kurie žmonės kitose pasaulio dalyse mano, kad socialiniai klausimai yra svarbesni negu kad aplinkosauginiai. Taigi, manau, kad mes turime šiek tiek prisitaikyti prie savo tarptautinių partnerių požiūrio. Žinoma, jūs nesate neutralus partneris, jūs esate čia kaip tarybos. Tarybai pirmininkaujančios valstybės atstovas. Jūs minėjote kai kuriuos rašytinius sustarimus keletą kartų, kartais jie, žinoma, yra reikšmingi, tačiau kartais mums reikia laiko tolesnėms diskusijoms. Čia kalbame apie priešpriešą tarp kokybės ir greičio. Ir Europos parlamente mes esame linkę išnagrinėti visus dokumentus tiesiog greitaigių traukinių greičiu. O taryboje dokumentai nagrinėjami, sakytume, pienovežių greičiu. Kartais parlamente mes priemame sprendimus labai greitai. Tačiau kartais, na, žinote, tarybai reikia daugiau laiko prašome, per ateinančius šešis mėnesius pamėginkite panagrinėti tiek aplinkosaugą, tiek ir žemės ūkį. Jūs esate ministras atsakingas už abi šias rytis. Pirmininkausite ir žemės ūkio ministrams, taigi prašytume turėti omenyje ir ekologiškumo aspektus, kalbant apie žemės ūkio politiką. Tačiau visiems šiems dalykams reikia lėšų. Žinoma, mes primame gerus sprendimus, teikiame puikius pasiūlymus, tačiau jei viskas bus apribota minimumu, tuomet mes negalėsime gyvendinti savo politikos ryčių ir negalėsime išspręsti prieš mus e, esančių iššūkių. Taigi tikrai mums yra tik tai privalumas, kad jūs atstovaujate tiek žemės ūkio, tiek ir aplinkosaugos rytis. Žinoma, mes Norėtume, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas aplinkosaugos politikai. Jūs, žinoma, minėjote žmonės, jų požiūrius, mes turime su tuo taip pat skaitytis, žmonės yra tokie, kokie yra, tai yra svarbu visoms institucijoms, mes turime geriau aiškinti savo politikos rytis, kodėlgi mes Europos lygių atliekame tam tikrus dalykus tokiu būdu, kaip kad atliekame. O tam reikia šiek tiek laiko. Turime daugiau kalbėti su žmonėmis apie tai, ką mes darome. Ir tik tuomet galėsime pakeisti jų elgesį. Taigi linkiu Jums kuo geriausios kloties, ryšto Jums pirmininkaujant. Kiek matėme iki šiol, Jūs esate puikiai pasirengę, tačiau dauguma pirmininkaujančių valstybių tokios atrodo iš pradžių, o galiausiai yra apie jas sprendžiama pagal įgyvendintus rezultatus. Tačiau tai yra komandinis sportas ir visus komandos narius būtina įtraukti. Taigi labai ačiū Jums už Jūsų apsilankymą čia pas mus. Dėkoju už mūsų diskusijas ir linkiu sėkmės. Απλώς eh, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ξαναναφέρω ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε... Ačiū, norėčiau tik pasakyti, kad lapkričio mėnesį vyko kongresas, vyks, vyks kongresas Kiprė. Ir turėsime progą, jums bus proga, kaip kad nariams, parlamento nariams atvykti į pirmininkaujančią valstybę. Be to, ponė pirmininkė, žinoma, kad kartas nuo karto aš taip pat lankysiuosi jūsų komiteto posėdžiuose. Labai ačiū. Dėkoju, kaip jau sakiau, mes linkime Jums e, kuo didžiausios sėkmės ir dabar prie darbo. So, nach einer. Taigi, ką tik pas mus lankėsi ministras, o dabar mes eisime toliau pagal darbo atvarkę. Ir kitas dalykas, kurį turime padaryti, yra labai praktinis. 16 punktas - jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos žvalgymo ir gavybos sauga. Labai geras pavadinimas. Mes norime, kad viskas būtų aiškiau, todėl vėliau vyks diskusijos. Matau, kad Kriton nori pasisakyti. Labai ačiū. Aš kalbėsiu vietoj pono Paleckio, kuris negalėjo atvykti dėja. Būtina, kad būtų nu, ieškoma naujų technologijų ir įmonės dabar yra tuo suinteresuotos. Tačiau būtina atsižvelgti ir į saugumo aspektus, nes kartais verslo veiksmai gali būti labai neigiami, prisimename išsileidimą Meksikos įlankoje. Todėl mes siekiame, kad būtų užtikrinamas saugumas ir ponas Palieckis remia komisijos pasiūlymą ir mano, jog tai yra tinkama priemonė siekiant užtikrinti saugumą visoje Europos Sąjungoje. Jis teigia, kad e, taip pat reikia tam tikrų pakeitimų, kurie tik patobulins pasiūlymą. Ponas Paleckis norėtų pabrėžti tuos e, dalykus, kurie sukelia daugiausia prieštaravimų. Komisija numato, kad tai yra reglamentas, kuris bus tiesiogiai taikomas visoms ES valstybėms narėms. Daugelis valstybių narių sako, kad direktyva būtų geresnė forma. Taip pat panas Paleckis sako, kad 90 procentų atvejų diskusijos buvo būtent šiuo klausimu. Pono Paleckio nuomonė. Reikėtų remti komisijos pasiūlymą ir reglamentas galėtų iš tikrųjų padėti užtikrinti tą saugumą visoje Europos Sąjungoje. Mums būtina, kad tas pasiūlymas būtų geras ir kad ES piliečių saugumas ir taip pat jūrų aplinkosauga būtų užtikrinta, kai yra ieškoma naftos ir dujų. Šis pasiūlymas turėtų aiškiai sakyti, kad įmonės turėtų kompensuoti e, tuos atvejus, kai yra išsiliejimai ir turėti finansinės garantijas. Pagal šį principą teršėjas turi mokėti. Didelių avarijų atveju įmonės turėtų padengti visus nuostolius. Labai dažnai būtent mokesčių mokėtojai turi sumokėti už tokius išsiliejimus bet e, iš tikrųjų tai įmonės turėtų prisimti šią atsakomybę. Be to, būtina sustiprinti tuos teisės aktus, jų taikymą, e, kurie jų galioja ir piliečiai turi būti informuojami apie tai, kokia veikla yra vykdoma. Visuomenė turi būti informuojama apie didelės avarijas ir apie pavojų kylantį žmogų, žmonių sveikatai ir aplinkai. Reikia užtikrinti didesnį saugumą ir taip pat uh, užtikrinti anoniminį pranešimą. Reikėtų skirti specialų dėmesį pakrančių apsaugai, ieškant uh, naftos ir dujų. Mes turėtume ieškoti ne trumpalaikės naudos, o turėtume siekti tvarios plėtros, apsaugotami aplinką ir visuomenės sveikatą. Būtina turėti planus, kurie padėtų susitvarkyti su ekstremaliomis situacijomis ir taip pat būtina turėti personalą, kuris yra už tai atsakingas. Mes turėtume užtikrinti, kad e, Europos įmonės vadovaujasi aukščiausiais standartais, net jeigu veikia ne ES ribose. Ypač kalbant apie tas įmonės, kurios e, vykdo tokią veiklą prie ES sienų. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad ir ne ES valstybės taip pat yra tikrinamas ir kad jų įrenginiai yra saugus. Mūsų tikslas yra rasti balansą tarp aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir taip pat įmonių veiklos. Didelių avarijų atveju įmonės privalo turėti gerus reagavimo planus ir taip minimizuoti poveikį aplinkai. Privalome užtikrinti, kad tokie planai egzistuoja ir kad ieškant dujų ir naftos tiek Šiaurės jūroje, tiek Viduržėmio jūroje yra laikomasi šių saugumo reikalavimų. Būtina, kad e, vykdančią veiklą ES vandenyse būtų naudojamos tos saugumo priemonės ir kad nekiltų grėsmės žmonių sveikatai ir taip pat, kad būtų apsaugota aplinka. Ačiū. Labai ačiū, ponė Kritonai. Dabar pasisakys EPP šešėlinės pranešėjas. Labai ačiū. Pone pirmininkė. Na, nesu tikras, ar turėčiau dėkoti ponui Kretonui, tikriausiai turėčiau padėkoti ponui Paleckiu, kai jį pamatysiu, bet dėkojame taip pat ir ponui Kretonui už tai, kad jis pristatė pranešimą vietoj pono Paleckio. Aš taip pat pritariu komisijos siūlymams stiprinti saugumą, vykdant veiklą atviroje jūroje ir sumažinti su tuo susijusią riziką. Aš esu iš Šiaurės Vokietijos, taigi man šis rytis yra labai svarbi. Esu tikras, kad taip pat ir visiems kitiems gyvenantiems pakrantėse šis rytis yra labai svarbi. Mes žinome, kiek žalos gali būti padaryta aplinkai dėl šios veiklos. Žinome, kad yra apie tūkstantis atviroje jūroje, jūroje veikiančių naftos platformų. ES, vyksta naftos grėžimo veikla ir taip toliau. Su tuo yra susijusi reali rizika, apie kurią ką tik mums papasakojo ponas Kretonas. Taigi manau, jog dėl to yra būtina turėti vieningus teisės aktus, parodančius geriausią būdą pirmien, suderinančius visą praktiką Europos Sąjungoje. Norėčiau paminėti keletą praktinių dalykų, apie kuriuos kalbėjo pono Paleckio pranešimas, būtent būtinybę tobulinti, didinti skaidrumą, antrą, išmontuoti jūros grežinius ir taip pat užtikrinti, kad ateityje, kalbant apie tokios veiklos nutraukimą, jog būtina užtikrinti saugumą. Taip pat išmontuojant tokius įrenginius. Čia valstybė narė gali kreiptis dėl to, kad būtų paskirta, paskirtas bendras tikrinimas ir jog būtų užtikrinta visa būtina saugumo procedūra. Turime taikyti tokias pačias taisyklės. Dėkuoju. E, ponas Bas Aiker. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Kretonui už tai, kad jis pristatė pranešėjo viziją. Na, jūs tikrai esate susijęs su visomis rytimis. Kalbant apie nuomonę, manau, jog didelę dalimi mes pritarėme pono Paleckio vykdomai krypčiai, pritarėme pranešėjui ir tikrai būtų gerai sustiprinti komisijos pasiūlymus, kadangi kai kuriuose vietose komisijos pasiūlymas e, mus nuvylė. Turiu pasakyti, jo praėjusiais metais, kuomet jie buvo paskelbę savo pasiūlymą, manome, kad, na, tarp kitko, kuomet mes, mes turėtume sutarti, kad tai yra reglamentas, o ne direktyva. Taigi taip pat turėtų įvykti diskusija kažkurio metu dėl to. Mes turime užtikrinti, kad tai yra reglamentas, kad būtų nustatytos uh, lygios e, sąlygos visiems, kad nereikėtų leistis į įvairias interpretacijas dėl direktyvos e, taikymo ir interpretacijų. Turime užtikrinti kaip galima didesnį saugumą ir saugumo priemonės. Taigi tai yra svarbu, turime sutarti su pranešėjų, kad laikysimės reglamento. Toliau, žinoma, pagrindinis prioritetas mums yra prevencija, būtent užkirsti kelią, kad uh, tokie incidentai kaip Deepwater Horizon platformoje išsileisiu naftą neįvyktų, nebepasikartotų. Taip pat turime užtikrinti inspektorių veiklą ir EMSA vaidmuo čia yra labai svarbus ir žinoma, komisijos pasiūlyme to trūksta, o pranešėjas taip pat nepalėtė šios temos. Taigi galima tikėtis jau bus pateikti pakeitimai šioje srityje. Ir reikės užtikrinti, kad jūrų saugos agentūra taip pat vaidins atitinkamą vaidmenį, kad užtikrintų reikiamą priežiūrą. Kitas aspektas, siekiant užkirsti kelią nelaimingiams atsitikimams, reikėtų užtikrinti, kad kuomet kyla rizika labai pažeidžiamuose teritorijose, kalbant apie ekosistemas, tačiau taip pat kalbant ir apie e, naftos gavybą gilioje jūroje, Turime taip pat užtikrinti saugumą ir Šiaurės Arktikos srityje. Mes prašysime moratoriumo ir taip pat teiksime pakeitimus šioje srityje. Jei netyčia įvyktų tokia katastrofa, tokia avarija, tuomet reikėtų užtikrinti taip pat ir atsakomybės ribas. Ir mes sutinkame su pranešėju, jog reikėtų sustiprinti finansinės nuostatas šioje srityje. Aš manau, jog galima būtų sustiprinti tai, kadangi įdomu pažiūrėti, jog būtent šiuo metu draudimo bendrovės teigia, jog mes negalime drausti šios ryties ir tai parodo, kokia pavojinga yra šis rytis, kad netgi draudimo bendrovės nežino, kiek reikėtų drausti šią sritį, kadangi nėra prieinamų duomenų. Uh, Ir tai iš esmės parodo, kad naftos bendrovės vykdo verslą, dėl kurio nėra aišku, kokia rizika kyla. Ir čia reglamentavamos rytis priklauso viešai institucijai, o ne privatiems interesams. Na, jeigu negalima drausti šios ryties, tuomet gerai. Nebūtina remtis draudimo procedūrą, tačiau mes turime užtikrinti, kad privačios bendrovės, kurios prisima riziką ir kurios vykdo šią veiklą ir kurios iš to gauna pelną, didžiausia kompanija visame pasaulyje šioje srityje yra Shell. Nuo vakar ji tokia tapo. Taigi jie prisima riziką ir jeigu kas nors atsitinka nenumatyto, tuomet jie nebėra pakaltinami. To mes negalime pripažinti, tam negalime pritarti ne tik savo vandenyse, tačiau taip pat ir uh, už ES plytinčiuose vandenyse, ten, kur veikia Europos bendrovės. Yra ir kitų pavyzdžių, kuomet mes taikome Europos teisės aktus Europos bendrovėms, netgi tuomet, kuomet jos vykdo savo verslą už ES vandenų. Kitas dalykas, kurį svarbu paminėti, yra reikia užtikrinti, kad tokios bendrovės būtų atsakingos už visus kaštus, netgi ir išmontuojant tokius įrenginius. Kadangi Kartais už išmontavimą moka viešosios institucijos, o tokia veikla taip pat turėtų priklausyti ir tiems, kurie vykdo visą grandinę šioje veikloje. Ta mes turime labai aiškiai pabrėžti. Taigi, bendrai mes palaikome pranešėjo veiksmus, kad reikia, pranešėjo ketinimus, kad reikia sustiprinti tai komisijos pasiūlymą, tačiau turime stiprinti jį dar labiau negu kad siūlo pranešėjas. Ačiū. Dėkuoju. O dabar šešėlinis pranešėjas suteiksiu žodį ponui Herbrandai, nes jis šiandien atstovauja šešėlinį pranešėją. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Deja, šešėlinė pranešėja negalėjo šiandien dalyvauti ir paprašė manęs tarti keletą žodžių jos vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Kretonui ir pranešėjui už tai, kad nuomonės projektas yra netgi geriau negu kad atspirties taškas. Mes kaip liberalai pateikėme keletą pakeitimų, kad sustiprintume šį pranešimą, ypač finansinio saugumo srityje, ES priežiūros skaidrumo ir ne, trečiosios šalies tikrintojų nepriklausomumo srityje. Mes džiaugiamės tuo, kad ponas Paleckis nekeičia teisinių priemonių. Mes tvirtai remiame tai, kad reikėtų išlaikyti uh, E, tai, jog šis dokumentas yra reglamentas, o ne e, direktyva, kaip kad siūlo ITRE pranešėjas. Taigi čia tikrai išreiškime savo tvirtą paramą. Svarbus dalykas yra tas, kad Europos jūrų e, saugumo agentūra taip pat čia turi vaidinti vaidmenį. Jūroje vykdoma veikla nėra apsiribojanti vien tik tai transporto veikla. Tai taip pat liečia ir naftos gavybą, apie ką mes dabar ir diskutuojame. Kitas dalykas yra susijęs su atsakomybė ir finansiniu saugumu. Mes ekaut čia jau pasakė keletą labai svarbių pastebėjimų. Mes tikrai pritarėme tam, kad komisija e, plečia aplinkos saugos atsakomybės direktyvos taikymos rytį. Tai yra tikrai sveikintinas dalykas. Mes manome, kad operatoriai privalo licencijuodami šią procedūrą ir visos veiklos laikotarpio metu e, atviroje jūroje vykdami veiklą pademonstruoti, jog turi pakankamus finansinius išteklius tam, kad užtikrintų e, e, tai, jog prisims atsakomybę, jeigu bus padaryta žala aplinkai, jiems vykdant veiklą. Manau, jog tai yra esminis dalykas. Galiausiai, ponė pirmininkė, mes skirsime didelį dėmesį trečiųjų šalių tikrintojų nepriklausomumo aspektui. Ir kalbant apie e, viso projekto skaidrumą, tai taip pat yra labai svarbu. Mes labai džiaugiamės tuo, kad pranešėjas čia e, įvedė išskirtinių aplinkybių aspektą. Turime daryti tai, ką Taip pat turime atkreipti dėmesį ir į tai, ką daroma šiuo metu būtent e, naftos gavyba Arkties teritorijoje. Dėkuoju. Marina Janikadarkis, das Wort geben, Sie vertritt heute die. Kita kalbėtoja atstovauja Stevens. Ačiū. Šiandien aš esu Stevenson. Aš skaitysiu jo vardu. Visų pirma, mes visi parlamente puikiai suprantame, kad grįžimas jūroje yra susijęs su didžiulė rizika. Kaip Vicky Ford sakė praėjusiais metais, bet kokia ES, bet kokie ES teisės aktai turi užtikrinti, kad visos susijusios valstybės narės yra saugios. Tuo pat metu mes turėtume labai atsargiai žiūrėti į tai, ką mes darome. Kila įvairių baimių dėl šio pasiūlymo, kad tai gali išvaryti įmonės iš rinkos, iš Junktinės karalystės požiūrio. Aš labai didžiuojasi mūsų nacionaliniais teisės aktais Šiaurės jūroje. Tai yra pasaulinis geros praktikos pavyzdys. Mes džiaugiamės, kad komisijos tekstas yra paremtos būtent Junktinės karalystės teisės aktais. Mes manome, kad valstybės narės turėtų pakelti savo standartus. Tačiau neramu yra tai, kad komisija taip pat pasiūlė reglamentą, o ne direktyvą. Tai verčia valstybės narės tokios kaip Junktinė karalystė atsisakyti kai kurių sėkmingų savo teisės aktų ir priimti naują ES reglamentą. Tai gali atnešti daugybę išlaidų ir taip pat kainuoti daug laiko. Taip gali būti netgi sumažinti saugumo reikalavimai, nes inspektoriai ir grėžimo specialistai bus atitraukti nuo savo tiesioginio įsipareigojimų siekiant saugumo. Naujame pasiūlyme yra kalbama apie didžiulės avarijas ir čia mes kalbame apie 146 milijonus svarų. Toks pasiūlymas. Taip, mes turime svarus. Vis dar turime svarus. Taigi, toks pasiūlymas gali būti teisinis košmaras mūsų šaliai. Tokie blogi teisės aktai gali būti katastrofiški. Junktinė karalystė norėtų išlaikyti savo standartus ir toliau naudoti savo žiniomis bei ekspertais, kad darbuotojai visose valstybės, na, valstybėse narėse galėtų pasinaudoti tokią praktiką. Žinau, kad čia yra tokių valstybių narių, kurios nori paprašyti sustabdymo e, grįžimo Tačiau aš gyvenu realiame pasaulyje. Ir jeigu nebus pasiūlyta alternatyva naftai ir dujoms, mes ir toliau turėsime galvoti, kaip protingiausiai ir saugiausiai galime naudoti turimus išteklius. Reikėtų šiam tekstui dar daugybės pakeitimų. Ačiū. Labai ačiū. Dėkoju už tokią Junktinės karalystės nuomonę. Kita kalbėtoja yra ponė Vils. Ji pati yra čia, ji yra viena iš šešėlinių pranešėjų. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau pakomentuoti. Manau, kad aplinkos komitetas gali tiesiog pateikti nuomonę. Komisija pateikė dokumentą dėl saugumo jūroje ir iš esmės tai yra e, klausimas susijęs su saugumu dėl vykdomos veiklos jūroje. Tokia veikla gali sukelti grėsmę ir žmonėms, ir gyvūnams, ir klimato klimatui ir panašiai. ITRE yra atsakinga už kitus klausimus ir jie turėtų bendradarbiauti su mumis, bet neturėtų lyderiauti šioje srityje. Parlamentas buvo kreipiamas tam tikrą kryptimį. Kalbant apie veiklą jūroje, Komisija pastebėjo, kad būtina imtis veiksmų ir pasiūlė šį reglamentą. Tai suteikia AS e galimybę įgyvendinti visu, visas šias nuostatas. Mums reikia ambicingų standartų. Manau, kad tai yra svarbiau nei bet kada. Veikla susijusi su nafta ir duomis yra labai artimai susijusios su pelnu. Yra Iškastinis kūras visas senka ir labai greitai tokių išteklių nebeliks. Tad mums reikia spręsti, kągi reikėtų daryti. Aišku, turime atsižvelgti ir į paklausą bei pasiūlą. Taip pat yra ir skalūninių dujų klausimas. Ir kartais e, tokie ištekliai yra daugybė kilometrų po vandeniu kasgi nutiktų, jeigu įvyktų didžiulė avarija. Deja, ES tokios grėsmės yra vis didesnės ir mes tai matėme per pastaruosius metus. Todėl mes turime užtikrinti, kad atsakinga įmonė vykdanti tokią veiklą turi pasirūpinti ir nuostolių padengimu ir spręsti tas situacijas, kai yra išsiliejimas. Mums reikia garantuoti saugumą, mums taip pat reikia finansinių išteklių, kad būtume tikri, jog yra suteikiama licencija tokiai veiklai. Kalbant apie tas įmonės, kurios gali pridaryti nuostolių, manau, kad turėtume kalbėti labai konkrečiai, nes galiausiai būtent ES mokesčių mokėtojai turės padengti tokius nuostolius. Manau, kad pranešėjas eina teisinga kryptimi. Šios rytis yra labai jautrios. Ir todėl aš nenoriu paremti tokios pozicijos, kuri neatsižvelgia į esamą grėsmę. Mes jau susidūrėme su įvairiomis didelėmis avarijomis ir dar nežinome, kokiu pasiekmiu tai turės. Mes privalome prisiminti, kad tai yra teršinti veikla E, kai kalbame apie grežinius ir apie apdirbimo įmonės, tai turime suprasti, kad kiekvienais metais yra apdirbama daugybė tonų medžiagų ir mes turime sustabdyti šį teršimą. Aišku, mums reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip yra išduodamos licencijos visų pirma. Naudojant naftą ir dujas, Atrodo, kad įmonės yra susidomėjusios tik tai pelnu ir nekreipia dėmesį į tai, kad ištekliai nėra atsinaujinantis. Tad šiam sektoriu reikėtų daugiau investuoti į atsinaujinančius energijos išteklius. Man atrodo, kad kalbant apie naujus grežinius, Reikėtų vengti tokių grėžinių įsteigimo tokiose vietose, kurios yra labai jautrios ir būtent taip mes galime apsaugoti aplinką ir garantuoti, kad ateityje bus naudojama daugiau atsinaujinančių energijos išteklių. Labai ačiū, ponė Vils. Kalbant apie tai, kodėl mes nesame labiau įsitraukę į šį klausimą, turiu pasakyti, kad vėliau klausimas buvo perduotas į CC ir jau jie priėmė sprendimą. Tad e, aš sutinku su jumis, galbūt ne dėl viso turinio, bet iš dalies sutinku su jumis. Mūsų prašo pateikti nuomonę. Yra įvairūs straipsniai, kur yra numatyta, kokia kompetencija priklauso komitetui ir kur mes dalinamės kompetenciją su intre komitetu. Tad mes iš tikrųjų labai ilgai diskutavome su šiuo komitetu, bet e, taip pritariu Jums, e, ponė Vils, kad e, mes turėtume būti lyderiaujantis komitetas. Bet kokiu atveju sprendimas buvo priimtas būtent toks. Įvkošė. Dėkui, ponė pirmininkė. Praėjusiais metais nebuvau, nedirbau parlamente buvau Prancūzijos nacionalinės asamblėjos narys ir su Prancūzijos ministru mes prieštaravome įstatymui, kuriuo buvo siekiama uždrausti uh, tokį naftos išgavimą. Uh, atviroje jūroje, nes e, tai yra labai sudėtinga technologija ir labai bra... kainuoja keturis kart brangiau negu naftos išgavimas <clears throat> iš, iš, išgavimas žemėje. Ir aišku, kad visa tai reiškia nemažas investicijas. Pavyzdžiui, vien uh, grėžinys kainuoja 300 tūkstančių eurų dien, į dieną. E, pavyzdžiui, e, tokios platformos yra prie Gvijanos, Gvijana, kuri garsėja biologinė įvairovė ir kelia pavojų jūros vėžliams. Taigi tokios atviroje jūroje esančios platformos ir naftos gavyba iš jų e, turėtų būti traktuojamos labai griežtai, nes jei reikia energijos, yra kitų įvairių alternatyvų. Ta jau minėjo ir čia kalbėjo kolegos. E, dėkoju. Ponui Gošė, aš nefiksavau, kiek laiko jūs kalbėjote. Bet ko gero jūs paskutinis kalbėtojas ir baigiame mūsų diskusijas. Suteiksiu žodį komisijai. Taigi žodis komisijai. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose, kurie pritarė komisijos pasiūlymui. Komisija savo pasiūlymų siekia numatyti geresnės sąlygas tokių išteklių išgavimui ir jie Bet kuriuo atveju m, mm, tokia gavyba dar bus, toks išgavimas dar bus naudojamas m, e, bent jau iki 2050 metų. Mes siekiame mažai anglės naudojančios ekonomikos, siekiame kuo daugiau naudoti atsinaujinančių šaltinių energiją, bet turime į situaciją žiūrėti e, realiai ir tikrai anglį ir uh, Mm, naftą ir dujas naudosime dar ne vieną dešimtmetį, todėl reikia tinkamų teisės aktų Europos Sąjungoje, nes yra nemažai grėžinių. Europos Sąjungos teritorijoje žinome, kad kai kurios Europos Sąjungos yra pažangesnės, naudoja pažangesnės technologijas, bet noriu pasakyti, kad šį klausimą turėtume žiūrėti rimtai ir tinkamai reglamentuoti tokią veiklą. Dėl to pasiūlėme reglamentą, nes norime mm, reguliuoti operatorių veiklą. Mm. Nes būtent jie yra atsakingi už savo veiklos saugumą diskusijos vyks e, dėl šio pasiūlymo ir parlamente. ITRE siūlo direktyvą, o jūs, kaip matau, pritartumėt reglamentui. ES taryboje taip pat vyksta diskusijos, ką geriau E, turėti ar direktyvą, ar reglamentą. Dėkoju Jum už tai, kad pritarėte mūsų pagrindiniams pasiūlymo mintims. Iškėlėte nemažai dalykų, kurie yra sudėtingi. Suprantame, kad tie dalykai yra svarbus. Pirmiausia, tai yra finansiniai įsipareigojimai, finansinė atsakomybė. E, draudimo įmonės nepajėgios padengti visos žalos, kuri galėtų būti. Taigi čia yra problema ir dėl to mes galvojame apie tai, kokios kitos alternatyvos galėtų būti. Jos yra pateiktos mūsų pasiūlyme, suprantame jūsų susirūpinimą, bet kol kas dar neturime jokių konkrečių sprendimų. Pranešėjas pas, pateikė įdomų pasiūlymą e, tokias bendras jungtinės inspekcijas kitoje valstybėje narėje. Pasiūlymas įdomus, nežinau kaip taryba jį pažiūrės, turbūt nepažiūrės labai palankiai, bet turime pavyzdžių, kai ne viena valstybė narė vykdo tokią veiklą ir tuo būdu galėtume skatinti platesnį regioninį bendradarbiavimą, tai galėtų būti naudinga. Taip pat, e, kalbant apie platformų uždarimą, naftos išgavimo platformų uždarimą, yra svarbus klausimas. Tai turėtų būti numatyta išduodant licenzijas operatoriams. Ir licencija turėtų apimti visą dujų ir naftos platformos gyvavimo laikotarpį, skaitant ir uždarimą. Dar vienas dalykas, kurį minėjote, tai EMSA. Noriu pasakyti, kad netaip seniai buvo išplėstas reglamentas skirtas EMSAI, Europos jūrų saugumo agentūrai, kad uh, EMSA taip pat turėtų kompetenciją ir kai kalbama apie naftos ir dujų gavybos įrenginius vandenynuose. Jūs norite, kad EMSA užtikrintų ir tokių gavybos platformų priežiūrą. Kol kas priežiūros funkcija dar šiai agentūrai nėra numatyta. Galbūt palaipsniui e, tokias funkcijas jai galėsime ir suteikti, bet kol kas komisija tokių uh, funkcijų nesiūlo, skaidrumas taip pat yra mūsų pasiūlymo dalis. Dėl e, jautrių vietų, jautrių teritorijų, tas ko gero turėtų būti numatyta licencijų susitarimuose. Netaip seniai buvau Norvegijoje Norvegijai šie mūsų pasiūlymai irgi yra svarbus. Ir galbūt e, galime kalbėti ir apie naujas, naujus plotus. Bet kalbant apie aplinkos apsaugą, tai suprantu, kad šis dalykas jums yra labai svarbus bet visa tai gali būti numatyta licenzijose operatoriams. Ko gero pasakysiu tiek. E, ITRE komitetas šį klausimą svarstys ryt iš ryto. Esu tikras, kad diskusijos, debatai parlamente bus įdomus. Labai susidomėjome laukia tų debatų taryboje mes nemažai nuveikėme šioje srityje, jau šešis mėnesius dirbame ties šiuo pasiūlymu ir kadangi jis yra įtrauktas į Kipro mm, prioritetus, manau, kad trilogą e, su parlamentu ir taryba galėsime pradėti iki metų pabaigos. Tai mm, taip pat svarbu ir tai, kad neturime daug laiko ir turime e, tokioms e, dujų ir naftos <clears throat> gavybos e, e, platformoms numatyti tinkamas e, darbo sąlygas, tinkamai reguliuoti jų veiklą. Dėkui. Labai ačiū komisijai. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Liepos mėnesį Liepos 12 dieną, 12 valanda yra galutinė data, iki kada galima teikti pakeitimus. Rugsėjo 6 vyks diskusijos, 19 rugsėjo vyks balsavimas čia komitete, o pramonės komitete balsavimai vyks spalio 10 dieną. E, tokios yra mūsų gairės. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavote diskusijose. Dabar periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra 17 punktas ir 18 aptarkime juos kartu. Horizontas 2020, bendroji mokslinio tyrimų ir inovacijų programa ir specialioji programa, kurią įgyvendinama bendroji mokslinio tyrimų programa. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Pranešėjas yra Kristijan Silvijų Bušoj. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti visiems šio komiteto šešėliniams pranešėjams bei nariams už jūsų pateiktus pakeitimus. Jų buvo apie 400 dėl reglamento ir 200 dėl sprendimų dėl Horizontas 2020 programos įgyvendinimo. Mano pasisakymas galbūt bus ilgokas, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios svarbiausius pakeitimus. Galbūt neaptarsiu jų visų ir galbūt tai nėra mano galutinė pozicija, kadangi kai kuriuos pakeitimus dar reikės toliau apsvarstyti. Taip pat aš tikiuosi išgirsti ir kolegų nuomonę, kurie apgins savo poziciją ir savo pateiktus pakeitimus. Buvo pateikta daug pakeitimų, kurie e, pateikė daug naujų idėjų, kurių nebuvo mano pradinėme dokumento projekte ir aš su džiaugsmu jiems pritarčiau. Yra taip pat kai kurių pranešimų, kurie gina karjerą mokslinėje srityje Tai yra labai svarbu, labai svarbu pritraukti jaunų mokslininkų tam, kad užtikrintume puikų mokslą ateityje. Akivaizdu iš ankstė, anksčiau vykusių diskusijų, jog aš taip pat pritariu tarpdiscipliniškumui. Tai yra geriausias požiūris siekiant susidoroti su visuomenė iškilančiais iššūkiais ir siekiant pasiekti mokslinio proveržio greičiau. Kalbant apie kamieninės lasteles, tai yra vienas iš jautriausių ir sunkiausių klausimų, čia buvo padaryta gana daug pakeitimų ir aš pamėginau pasiūlyti kompromisų. Kai kurie pakeitimai yra e, toliau siekiantis negu kad komisijos pratinės pasiūlymas, kai kurie yra labiau ribojantis. Aš pats pateikiau pakeitimų, kurie šiek tiek pakoregavo pradinę nuomonę ir taip pat atsižvelgiau į komisijos pastabas. Kalbant apie alternatyvas žmogaus embrioninėms lastelėms, aš pritariu, su, pritariu komisijai, kad mes neturėtume elgtis per daug preskriptyviai ir turėtume palikti atviras duris ir naujų alternatyvų e, vystimuisi, kalbant ne vien tik tai apie e, embrioninės lastelės, bet taip pat ir apie pliuripotentinės e, lastelės. Labai svarbu, kad žmogaus embriono kamieninės ląstelės būtų patentuojamos ir netgi tuos, tos, kurios įtraukia e, tokias ląsteles. Čia mes turėtume elgtis atsargiai. Buvo patikta daugelis pakeitimų dėl nanotehnologijų ir ypač e, susijusių su jų saugumu, kai kuriems iš jų aš galiu pritarti, kadangi taip pat manau, jog nanotehnologijos gali prisidėti prie pramoninės lyderystės ir augimo, taip pat atnešti saugumą e, žmogui, tačiau saugumas ir aplinkosaugos klausimai čia taip pat neturėtų būti pražiūrimi. Aš sutinku su pono Kurtieruso pakeitimais dėl biotehnologijų pritaikymo žemės ūkio srityje, gaminant maistą ir pašarus. Pritariu pakeitimams siekiantiems didesnio energijos veiksmingumo. Nesu visiškai įtikintas dėl to, jog reikėtų turėti atskirą prioritetą eko inovacijų srityje, kaip kad siūlo ponas Seber. Uh, Taip yra dėl to, kad eko inovacijos yra labai plačios apriepties ir apima daugybę veiklos ryčių, e, kurios e, yra aptariamos kitose e, vietose. Kalbant apie chroniškas ligas, čia pritariu pateikiams pakeitimams, taip pat kalbantiems apie prevenciją ir kitus, kitas problemas, kurios yra papildančio pobūdžio. Žinoma, aš pritarsiu šiems pakeitimams. Taip pat buvo pateikta įdomių pakeitimų, susijusių su moksliniais tyrimais e, e, susijusiais su kai kurių lygų lyčių aspektais. Manau, jog mes galime toliau panalizuoti šias sritis, e, kadangi kai kurios lygos skiriasi, kalbant apie skirtingas lytis. Taip pat yra kai kurių sričių, kurios yra problematiškesnės, mano požiūriu. Pavyzdžiui, kalbant apie pacientus, kurie kenčia nuo chroniškų lygų, e, kuria, kurių gydimą reikia finansuoti. Čia kolega iš Rumunijos, panas Luhanas, pateikė pakeitimus susijusius su, su neįgaliaisiais. Nesuprantu, kodėl reikėtų išskirti šią kategoriją. Norėčiau išlaikyti tekstą bendresnio pobūdžio ir palikti atviras duris veiklai susijusiai e, apskritai su žmonėmis, kurie yra neįgalūs. Kalbant apie lygų sąrašą, apie kurį kalbėjome praėjusį kartą, manau, jog būtų geriau išbraukti visus pavyzdžius tam, kad visos chroniškos lygos turėtų vienodas sąlygas, kad jokios lygos nebūtų e, išskirtos ir nebūtų taip, jog jos nepatektų į Horizontas 2020 programą. Aš norėjau išvengti e, to, ir esu tikras, jog galiausiai mums pavyks pasiekti kompromisą šioje srityje. Remiu daugumą idėjų susijusių su likusiais pakeitimais, susijusiais su, su e, retų lygų klausimu, tai man taip pat yra didelis prioritetas. Ir e, taip pat e, klausimai susiję su sveikatos raštingumu, nevaisingumu ir kitais klausimais. Mes sutarėme E, dėl formuluočių ir dar turime pasiekti kompromisą visi kartu. Kalbant apie maisto saugą ir saugumą, sutinku su kolegomis, kurie pateikė pakeitimus susijusius su, su e, tiekimo grandinė ir poveikiu ekosistemams bei aplinkai apskritai. Manau, kad mes visi galime sutarti dėl to, jog reikia optimizuoti tiekimo grandinės ir toliau atlikti mokslinius tyrimus saugumo srityje tam, kad galėtume geriau e, didinti, gerinti žmonių sveikatą. E, Kitas klausimas yra susijęs su e, šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimu. Netgi jei, mano požiūriu, tai nėra tinkama vieta e, leistis į šias ideologinės diskusijas. Tačiau, žinoma, svarbu diskutuoti šią temą taip pat. Žinoma, Horizontas 2020 turės prisidėti prie atsinaujinančių išteklių naudojimo didinimo. Manau, jog energijos veiksmingumas yra labai svarbus. Būtina taikyti atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir horizontas 2020 problema tiesiogiai prisideda prie aplinkosauginio aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo. Aš atsižvelgiau į daugelio kolegų prašymą susijusių su e, veik, vandens valdymo sritimi, įskaitant penkis visuomeniai kilančius iššūkius kartu su klimato e, veikla. Aš pritariu šiems pakeitimams, tačiau mes dar turėsime pasitarti dėl konkretaus kompromiso šioje srityje. Kalbant apie MVI dalyvavimą ir kalbant apie pramoninių technologijų didesnį taikymą, tvarkantis su visuomeniai kylančiais iššūkiais, mes dar turėsime aptarti šias sritis. Čia yra skirtingų procentinių dydžių, taip pat lieka dar kai kurių neišspręstų klausimų, tokių kaip pavyzdžiui lėšų skirimas MVI, čia dar reikės pasiekti kompromisų. Baigdamas norėčiau šiek tiek pakalbėti apie biudžetą apskritai. Kaip matėte, pasiūliau pakeitimą, kuriuo visus skaičius išreiškiu procentais. Mes tai aptarėme praėjusį kartą. Mano nuomonė, tai garantuoja tai, jog kad ir koks būtų uh, daugiametės finansinės perspektyvos dėrybų rezultatas, mes išlaikysime kiekvieną finansinį prioritetą savo programoje. Tai yra svarbus aspektas man ir tikiuosi, jo galėsite pritarti tokio principo taikymui. Apie tai buvo diskutuota ir tam buvo pritarta įtrė komitete, kuomet buvo aptariama programa Horizontas 2020. Kalbant apie skaičių, žinoma, čia dar yra tam tikrų nuomonių išskirimų, tačiau tikiuosi, jog mums pavyks pasiekti sutarimą. Aš remiu apskritai biudžeto didinimą, didinimui Ir, kaip jau sakiau, pritariu tam, jog reikėtų didinti e, mokslinius tyrimus sveikatos priežiūros šityje, srityje, reikėtų didinti konkurencingumą per ilgalaikį laikotarpį. Tačiau, kalbant apie biudžetą informacinėms technologijoms, manyčiau, jog geriau reikėtų skirti didesnį biudžetą kiekvienai iš visuomeniai kylančių iššūkių sričių turėtume atsižvelgti ir į tai, kad Europos technologijos institutas pats valdo savo biudžetą ir yra už jį atskaitingas. Galiausiai pasiūliau šiek tiek sumažinti lėšas tobulo mokslo sričiai ir skirti tas lėšas MVI ir visuomenės iššūkiams spręsti. Manau, jog mums reikia skirti daugiau lėšų veiklai, dėl kurios e, yra pateikiami inovatyvūs produktai į rinką, o neskirti per daug lėšų fundamentaliesiams moksliniams tyrimams, kurie ne visuomet pasireiškia inovacijomis. Po vasaros atostogų gausite mano pasiūlymus dėl kompromisų. Tai yra įmanoma tam, kad galiausiai mes turėtume aišku ir e, darnų tekstą. Dar bus surinkta ir šešėlinių pranešėjų susitikimų tam, kad mes aptartume šiuos e, kompromisus. Tačiau noriu pasakyti, jog norėčiau, kad tekstas išliktų nuoseklus. Neturėtume į jį įtraukti visko, ypač tuo met, kai tie papildymai nėra tokie būtini. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Bušoj. Ačiū už jūsų pristatymą, o dabar išklausysime šešėlinius pranešėjus. Pradėsime nuo EPP. Ponas Gutierės Kortinės. Penkios minutės. Gracias, señor presidente. Yo quería decir, quería... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad esu labai dėkinga ponui Bušoj už jo pastangas. Manau, kad šis tekstas yra kur kas sudėtingesnis, tačiau norėčiau įspėti. Manau, kad nedaugelis žmonių čia supranta, kad tai yra lyg labai sudėtingas dalykas universitete. Noriu pasakyti štai ką. Horizontas 2020 yra lyg apibendrinanti programa ir įvairios kitos programos yra susijusios su ją. Ja. Tad reikia labai atsargiai žiūrėti į kompromisinius pakeitimus, nes visa tai, kas yra pakeičiama, turi išlaikyti savo poziciją, nes gali nutikti taip, kad reikės keisti visą biudžetą. reikia, kad viskas būtų daroma nuosekliai. Jeigu jūs pakeičiate kažką pasiūlyme, tuomet reikia keisti ir kitus dalykus. Būtent todėl reikia būti ypač atsargiems. Labai svarbu, kad viskas būtų išlaikoma teisingose vietose. Kalbant apie klimato kaitą, reikia, kad šiuos klausimus spręstų atitinkamas komitetas. Tik reikia išlaikyti esančią struktūrą. Kartais e, tai gali turėti įtakos konkretiems aspektams. O kai kalbama apie horizonto programą, mokslinių tyrimų programą iki 20 metų ir infrastruktūrą, tai žmonės galvoja, kad tai yra fizinės investicijos. Bet komisija galėtų e, darbo grupėje numatyti infrastruktūrą, kuri reikštų specialistų atsi, dirbančių klimato kaitos ar inovacijų srityje. Taigi infrastruktūra taip pat galėtų būti ir specialistų tinklas. Horizontas 2020 šioje programoje kartais naudojame apibrieštis arba mm, savokas, kurios nėra tinkamos. Žinių perdavimas. švietimo sistemoje kartais dėstomi dalykai, kurie mm, yra pasenę arba labai bendro pobūdžio. Miestai. Miestai taip pat yra ir tam tikra peizažo dalis. Miestai gali būti senoviniai, kurių pastatai sudaro kultūros paveldą. Kla, e, vandens klausimas. Norėčiau paminėti šį aspektą. Nesu specialistė, bet šiek tiek pažįstu E, vandens sritį ir vandens valymo įrenginius. Žinau, kad šios technologijos yra labai pažengiai į priekį, bet mes neturime pakankamai žinių apie visą ciklą - vanduo, klimatas, lietus. Ir ne visuomet galime paaiškinti, kodėl kyla potviniai. Taip pat čia reikia neužmiršti ir požeminių e, vandens telkinių, kuriuose paprastai yra, kartais yra daug daugiau vandens negu upių baseinuose. Pateiksiu e, pavyzdį, Europos komisija turi Dunojaus žemėlapį. Bet Dunojus E, tie požeminiai vandenys esantis tame rajone, tame regione turi dar didesnį poveikį valstybėms negu pats Dunojus. Ir kai <clears throat> svarstome šiuos aspektus, turime neužmiršti, kad turime siekti apsaugoti ir dirbožėmį, nes jisai gali po to, mm, jei ne, netinkamai bus rūpinamasi dirbožėmiu, jis bus teršiamas, tai visą tai atsilieps požeminiams ir gruntiniams vandenims. Žemės ūkio politika ir klimato kaita. Atliekami tyrimai mm, mm siekiant prisitaikyti prie mm, geriau pristaikyti prie klimato kaitos. O kalbant apie žemės ūkio kultūras, tai m, mm, reikia, kad jos būtų labiau pritaikytos prie sąlygų e, to klimato, kuriuose auga dar vienas svarbus dalykas. Galbūt per daug naudoju e, žodį svarbus, bet čia norėčiau pasakyti, koks svarbus yra skaidrumas. Europos Sąjunga turi e, netinkamą e, informacijos mainų sistemą. Ja reiktų pakeisti. Taip pat manau, kad reiktų atskirti E, viešai skelbiamus duomenis nuo mm, viešos prieigos. Tyrėjai atlieka tyrimus ir turi mokėti už tai, kad jų tyrimai būtų atspausdinami, tyrimų rezultatai būtų atspausdinami, o po to e, e, kiti asmenys turi mokėti už tai, kad galėtų e, gauti medžiagą apie tuos tyrimus. Manau, kad uh, taip ribojame um, prieigą prie informacijos. Taip pat yra mokslinių tyrimų duomenys, kurie paprastai yra slapti. Uh, ir yra slapti, kol vyksta tie tyrimai. Bet uh, galimybę viešai e, naudotis duomenimis, tai čia aš kalbu apie galimybę galėti skelbti mokslinius tyrimus ir nemokėti už tą skelbimą lėšų. Dėkui. Ačiū dabar, Prodi. Penkios minutės. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. Ačiū už šį dokumentą. Matau, kad buvo atlikta tikrai daug darbo ir tas darbas buvo labai svarbus. Visų pirma, manau, kad vertėtų nustatyti ribą tarp skirtingų dokumentų, nes pavyzdžiui, yra tam tikros savokos, kurios yra dažnai kartojamos ir pakeitimuose. Ir kai kur e, tas, tie patys dalykai yra kartojami skirtinguose dokumentuose. Tad yra sudėtinga atskirti šiuos e, du dalykus ir uh, tinkamai jais pasinaudoti. Vienas dokumentas yra apie programos kūrimo, kitas apie įgyvendinimą. Tačiau bet kuriuo atveju šie abu dokumentai yra labai svarbus. Jie ja, yra labai reikšmingi visai Europos Sąjungai. Visą tai yra susijęs su mūsų konkurencingumu pasaulinėje arenoje. Todėl mums reikia siekti tobulumo. Be abejo, mes turime ypatingų galimybių. Mūsų komitetas gali svarstyti aplinkos ir sveikatos klausimus. Kalbant apie visuomenės sveikatą, mes susidūrėme su didžiulėmis galimybėmis. Manau, kad reikia į tai atkreipti dėmesį. Nemanau, kad mes pakankamai pabrėžėme šį klausimą. Kalbant apie genomų technologijas ir kai kurias kitas technologijas, jos yra itin svarbios. Taip pat kaip ir kai kurios specializuotos medicinos šakos kurios leidžia atsekti paciento genomą tam, kad būtų galima pritaikyti specializuotą gydimą. Tai nepaprastai svarbus aspektas. Vakar International Herald Tribune aš perskaičiau straipsnį apie terapiją, kuri dabar jau yra įmanoma nes pacientas pasinaudojo vieną laboratoriją, kuri yra Vašingtone ir mokslininkai sugebėjo rasti sprendimą. O pritaikytas gydimas buvo nepaprastai sėkmingas. Manau, kad visa tai yra labai svarbu Ir taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad reikia pasinaudoti esamomis galimybėmis. Dar vienas dalykas. Dėl licencijavimo ir tokių vaistų leidimo. Manau, kad mes galėtume pasinaudoti tokiamis technologijomis, kurios nėra paremtos e, tyrimais su gyvūnais. Mes galėtume pasinaudoti lastelių kultūromis ir surinkti informaciją. Būtent tai leistų mums įvertinti esančią galimą riziką ir leistų nustatyti, ar tie vaistai bus veiksmingi ar ne. Gamintojai, didžiulės farmacijos įmonės naudojasi šiais tyrimais tam, kad pateisintų didžiulės kainas. Todėl manau, kad mums būtina atkreipti dėmesį į visas technologijos, kurių reikia tam, kad būtų suteiktas leidimas. Būtent tai leistų mums sumažinti kainas. Taip pat tai galėtų padidinti ir tyrimų tikslumą. Šie aspektai yra esminiai. Be abejo, klimato kaita taip pat yra svarbi ir mūsų veiksmai siekiant ją sustabdyti taip pat būtini. Jau buvo paminėti klausimai susijęs su vandeniu ir jo vartojimu. Tačiau turiu pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta. Kalbant apie gamtos išteklius. Yra tokių išteklių, kurie gali tapti retesni už vandenį. Tikiuosi, kad kartu su pranešė mes galėsime uh, nuspręsti, kągi būtų galima daryti ir kad pasiektume protingų pakeitimų. Ačiū, Viktorija. Kitas kalbėtas Jill Evans. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad pranešėjas tikrai labai sunkiai dirbo ruoždamas šį tekstą. Svarbu, kad mes visi suprastume, jog tai yra esminiai aspektai. Mes gavome 84 milijonus eurų ir be abejo, kad tai labai prisideda prie ekonomikos ir plėtros potencialo. Aš norėčiau, kad horizontas 2020 remtųsi tuo, kas jau buvo padaryta praeitie. Taip pat būtina, kad ekonomika būtų tvari ir konkurencinga. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į paskutinį dalyką, kurį paminėjo ponas Prodė, tai yra klimato kaita. Būtent šis komitetas turi analizuoti, kaip horizonto 2020 finansavimas gali padėti kovoti su klimato kaita, taip pat skatinti bioįvairovę, rūpintis maisto sauga ir panašiai. Visi šie dalykai yra labai svarbus. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kad maisto grandinės turėtų būti trumpesnės. Tad mano e, frakcijos pakeitimai yra labiausiai susiję su šiais tikslais. Žinau, kad pranešėjas minėjo šiuos dalykus, tačiau mes e, norėjome dar labiau sustiprinti šiuos dalykus. Būtina, kad tvarumas būtų pabrėžiamas visame tekste. Taip pat reikia atsižvelgti ir į socialinį poveikį. Vienas iš mūsų pasiūlymų yra atsižvelgti į ekonominius, socialinius ir etinius įvairių projektų aspektus. Mes nemanome, kad horizontas turėtų remti labai didžiulius projektus, tačiau mes norėtume gauti paramą tokiems projektams kaip pasaulinė aplinkos stebėsena ir panašiai. Tikimės, kad galima būtų bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu. Taip pat yra numatomas bendradarbiavimas su pilietinė visuomenė, tad mes siūlome tokius pakeitimus, kurie siūlo organizuoti įvairias platformas, leidžiančias tai padaryti. Norime, kad ūkininkų potencialas taip pat būtų įtrauktas, kad jie galėtų prisidėti prie tų naujų technologijų, ypač kai kalbama apie maisto grandinę. Taip pat reikėtų gerbti gyvūnų teisės ir vartoti vietoje gaminamą maistą. Reikia atsižvelgti į šiuos aspektus ir į fondų įvairių fondų naudojimą, nes būtent tai gali leisti mums sėkmingiau veikti tyrimų ir inovacijų srityje. Todėl dėl horizonto 2020 noriu pasakyti, kad reikia atkreipti dėmesį, jog tai turėtų būti labai tvari ekonomika, kurie išmes, e, išmestų labai mažai CO2. Ačiū. Obrigada, Sr. Presidente. Creio que este, este relatório e esta, esta questão da, da. Dėkui, ponia pirmininkė. Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbus dalykas ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. Dėl to labai svarbi ir mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 Dėkoju pranešėjai už tokį didelį darbą, nes tai labai sudėtinga tema. Mes galime turėti skirtingų nuomonių apie šią programą, bet manau, kad vis tiek pasieksime pažangos. GUE siūlomi pakeitimai pirmiausia skirti sveikatos sryčiai. Taip pat siūlome pakeitimų tai, tai 234 ir 244 pakeitimai skirti sveikatai, toliau prieiga prie transporto. Ir e, taip pat esu pati pateikusi pakeitimų. Mes manome, kad e, trūksta investicijų. Diagnostikos srityje e, mokslinių tyrimų kai kuriuose srityse, e, kai kalbame apie endeminio pobūdžio susirgymus. Pri, taip pat labai svarbus E, aspektas būtų galimybė gauti medicinės paslaugas nuskurdusiems ir neturtingiems piliečiams mano pakeitimai būtent šiuose srityse ir tikiuosi, kad jie bus primtini. Penkiasdešimt trečią pakeitimą taip pat esu pateikusi, jisai skirtas kamieninėms lastelėms komisija siūlo, mm, kad nebūtų e, tokiems tyrimams išduodami leidimai, o mano pasiūlymas yra kitoks, toliau kamieninių lastelių bankai. E, tam taip pat skirtas šis pakeitimas, toliau 130 pakeitimas e, atitinka mm, pranešėjo poziciją. Manau, kad mums pavyks aptariančios pakeitimus pasiekti bendrą poziciją. Siūlyčiau, kad tyrimų prioritetai ir finansavimo prioritetai būtų nustatomi pagal naujausius mokslinius pagal naujausių mokslinių tyrimų rezultatus kalbame apie 14-20 metų laikotarpį. Ir aišku, kad turime atsižvelgti e, šioje srityje į mm, dabartinę mūsų žinių bazę, mokslinių tyrimų e, naujausius rezultatus, bet aišku, kad tie rezultatai iki 20 metų keisis ir to neturėtume užmiršti. Dar keletas komentarų. Mūsų frakcija yra pasirengusi dėrėtis dėl kompromisinių pakeitimų su pranešėju. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Prodi. Jis kalbėjo apie personalizuotą mediciną. Man kyla labai daug abejonių šioje srityje. Ir tikrai čia nėra pakankamai mokslinių įrodymų kad galėtume į tai orientuotis. Manau, turėtume elgtis atsargiai šioje srityje. Kol kas dar nesame pasiekę tinkamų rezultatų, kad galėtume labiau gilintis į šią sritį. Jie yra farmacinės įmonės, kurios parduoda tokius personalizuotus medikamentus, tai reiktų labai atsargiai žiūrėti į tai, ką jos daro. Dėkui, ponė. Pirmininkė, dėkoju e, ponui Busua už darbą. Ligų sąrašas reiktų pagalvoti, kur yra pridedamoji Europos vertė, kai kalbame apie tyrimų prioritetus. Galbūt sveikatos rytis iš vis nėra Europos prioritetų sąraše, nes daugelis galvoja, kad tyrimai sveikatos srityje yra valstybių narių kompetencija, bet manau, kad kai kalbame apie pasaulinių mastų e, paplitusias lygas, turime E, kalbėti ir apie bendrus tyrimus. Tai lygos, kurios, e, pavyzdžiui, kuriomis gali sirgti vaikai, to neturėtume užmiršti. Vaistų licenzijavimas, leidimų e, naudoti vaistų suteikimas – turėtume mm, pateikti lygų sąrašą. Parlamentas nuolato siekia, kai kalbėjome ir apie šeštą e, tyrimų programą. Esu parengęs atitinkamų pasiūlymų šioje srityje, taip pat diagnostikos ir terapijos srityse. Skaitydami komisijos pasiūlymą, Nežinau, ar sąmoningai komisija tą daro, bet susidarome įspūdį, kad tik mm, kaupsime, turėsime labai daug įvairių duomenų ir galėsime numatyti kai kurias lygas, bet kur čia nauda pacientam? Tai, kad pacientas žinos, tai, kad žmonės žinos, kad kada nors galės susirgti vieną ar kitą lygą, aš nežinau, kokia jiem iš to yra nauda. Uh, jei nėra nei diagnostikos, nei prevencijos, nei tinkamo gydimo šioje srityje. Ir, kažin ar yra prasmė diagnozuoti lygą, jei nėra nei prevencijos, nei terapijos priemonių. Turime prioritizuoti. Diagnostika e, turėtų neužmiršti ir pasiekmių. Vitorijo Prodi minėjo personalizuotus vaistus. Manau, kad turėtume pritarti jo siūlymams viena ar kita forma. Toliau gimimų skaičius arba vyrų kontracepcija. Kiek žinau, kontracepcija visuomet buvo moterų problema ir e, kontraceptikai e, turi ir pašalinių, pašalinį poveikį. Vyrų kontracepcija jau yra, šioje srityje jau yra dirbama pakankamai ilgai, bet mm, reikia daugiau investicijų šioje srityje ir pritarimo tokiem tyrimam kad sulauktume apčiopiamų rezultatų. Kamieninės lastelės. Daugelis um, pritarė kamieninių lastelių tyrimams. Aš remdamasis pono Busojas pasiūlymų stengiausi pasiūlyti kompromisą, kuris pritartų kamieninių lastelių tyrimams. Kalbame ir apie alternatyvas šioje srityje. Šiandien mes turime ne vieną ir ne dvi alternatyvas pasirinkti, o visas įmanomas, kad mm, geriau mm, žinotume, ko siekiame ateityje. Ar ES turi pritarti e, embrionų ir kamieninių lastelių tyrimams? Nežinau, ar pavyks uh, pasiekti kompromiso, galbūt pasieksime bendro mm, sutarimo. Yra 600 pakeitimų ir mes nusprendėme, kad reikia koncentruotis e, į vaistus, mm, vaistų saugą ir sveikatos pagrindinės problemas, o kiti komitetai galbūt galėtų susitelkti uh, ties kitomis rytimis, kurios neaktualios mūsų komitetui. Ir manau, kad turėtume siekti e, kompromiso, nes čia kalbame tik apie nuomonės kelbimą, o kai kalbame apie etinius ar teisinius dalykus, šie dalykai nėra mūsų komiteto, bet kitų komitetų atsakomybė. Ačiū dabar Judith Merkės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms už jūsų pateiktas pozicijas tinkamu metu. Horizontas 2020 yra tikrai labai svarbi programa Europos Sąjungoje. Jie suteiks postumį Europos Sąjungos ekonomikai, atneš naujų darbo vietų. Tačiau klausimas, kiek mes naudosimės šią programą? Ar naudosimės ją fragmentuotai ir pamėginsime pritaikyti ją kiekvienam tikslui, ar mėginsime nustatyti, kokiu rezultatu norime pasiekti, kokiu tikslu siek ši programa ir paliksime verslo bendruomeniai ir komisijai į tai įdėti didesnį turinį. Kalbama taip pat ir apie teikiamą finansavimą. Na, kartais mes elgiamės per daug preskriptyviai, kalbėdami apie turinį. Tačiau mes turėtume kalbėti konkrečiau apie, apie rezultatus, kurių norime pasiekti. Kalbant apie programą Horizontas 2020, mes norime rasti sprendimus trims pagrindiniams iššūkiams. Tai yra geografinė plėtra, visuomenės senėjimas ir su tuo susijusios visokios lygos. Taip pat industrializacija ir su tuo susiję transportų kilantys iššūkiai ir kiti dalykai ir galiausiai klimatas ir energetika, išteklių veiksmingas naudojimas, bioįvairovė. Ir man kyla susirūpinimas dėl to, jog jeigu mes elgsimės per daug preskriptyviai, tuomet visi šie dalykai iš tikrųjų, na, jie yra susiję vienas su kitu ir jeigu mes uh, kalbėsime apie kiekvieną šią sritį izoliuotai, tuomet nebus tinkama. Mes turime susijęti visas šias sritis. Žinoma, turime ir toliau atlikti mokslinius tyrimus, tačiau mes turime eiti nuo mokslinių tyrimų prie naujų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos plėtros. Taigi darbo vietos turėtų atsidurti mūsų dėmesio centre. Turime atnešti vertę verslo bendruomeniai. Tačiau žinios nėra svarbios pačios savaime, svarbu tai, kaip jas pritaikome. Svarbus aspektai yra susijęs su ekoinovacijomis, tačiau, kaip jau sakiau, mes neturime per daug nurodinėti, kaip turėtume pasiekti tuos tikslus. Taip pat norėčiau prisidėti prie kitų kolegų išreikštų minčių apie vandens rytį. Tai yra tikrai labai svarbis rytis. Ji susijusi su visais kitais svarbiais visuomenė kylančiais iššūkiais Europoje. Galime pasakyti, kad tam tikros Europos sritys kenčia nuo potvinių, o kitos nuo sausrų. Taigi šioje specialioje konkrečioje srityje Europa tikrai gali daug ką pasiūlyti. Ir galiausiai, ir čia jau baigsiu, ponė pirmininkė, norėčiau tik dar kartą atkreipti dėmesį į faktą, jog šiuo metu Europoje jau vykdoma daugybė programų ir jau daugelį metų kartas nuo kartų vis susidaro įspūdis, kad yra daugybė organizacijų, kurios bendradarbiauja tarpusavyje, yra įvairiausių inovacinių partnerysčių, uh, žinių ir verslo visuomenė vis gauna įvairių postumių. Yra Europos technologijos institutas veikiantis šioje srityje, tačiau nežinau, kiek mes galime sauliaisti tą e, galimybę ir toliau taikstyti su tokiu fragmentuotu požiūriu. Mums būtina siekti inovacijų. Negalime čia e, leistis į kompromisus. Dėkuoju, ponė Merkis. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Kuhič. Pone Kuhič. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Pranešėjui, kuris rengė šį svarbų dokumentą mūsų ateičiai. Programa 20, Horizontas 2020 atspindi viltį daugeliu žmonių, ji atneša viltį sveikatos srityje bei taip pat tuo atžvilgiu, jog galiausiai mes sieksime, kad žinios būtų pritaikytos praktiškai ir kad tai atneš naujų darbo vietų. Aš patikėjau pakeitimus, kuriems pritarė taip pat ir mano kolegos, kuriuose sukoncentravau į sveikatos sritį. Šis aspektas yra itin svarbus dėl to, kad visuomenė senėja ir mes turime užtikrinti, kad pasinaudosime visomis prieinamomis technologijomis ir medicina be jokių abejonių tikrai gali padaryti taip, kad sutrumpės eilės ligoninėse ir klinikose. Šiandien priimamieji yra tiesiog perpildyti o būtina didinti suvokimą apie sveiką gyvenimo būdą, apie sveiką maitinimąsi. Kol kas e, suvokimas yra pakankamai žemas. Taigi būtina vykdyti e, tyrimus šioje srityje, būtina skleisti žinias apie tai, kas yra sveika, ką žmonės turėtų valgyti. Tai yra ypač svarbu, kadangi mūsų sveikata labai daug priklauso nuo to, ką suvartojame. Ir tai yra aspektai turintys didžiulį potencialą padėsinti, gerinti mūsų gyvenimus praktiškai, pritaikant žinias, pritaikant inovacijas. Ir čia labai svarbus tempas. Nepakanka turėti daugybę naujų inovacijų, išradimų, jeigu jų niekuomet nepritaikysime savo gyvenimuose praktiškai. Aš tai kodėl norėčiau paprašyti jūsų pritarti mano pakeitimams. Ir turiu pasakyti, kad esu įsitikinusi, kad tai atneš naudos visiems. Ačiū. Labai ačiū, ponia Kokovič. Būtent mes todėl tai ir darome. Norime užtikrinti, kad visi gaus naudos iš to. Štai kodėl mes ir turime šią programą. Dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjui, tačiau pirmiausia dar norėčiau kreiptis į komisiją. Ar jūs turėtumėte ką nors pasakyti, atsakyti klausimus? Prašom. Komisija. Taip, ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui, šešėliniams pranešėjams ir kitiems komiteto nariams, kurie čia nuveikė didžiulį darbą. Norėčiau išreikšti keletą pastabų susijusių su kai kuriais išreikštais aspektais. Pirmiausia, manau, turėtume pabrėžti tai, kad komisijos pasiūlymas e, skatina taikyti sisteminį integruotą požiūrį, e, kuriuo būtų galima išspręsti visuomeniai kylančius e, iššūkius. Ir reikėtų laikytis tokio požiūrio visose srityse. Tam, kad išlaikytume šį požiūrį ir taip pat lankstumą per septyniarių metų laikotarpio programą, būtina e, ilgas įvairių klausimų sąrašas ir Per daug preskriptyvaus sąrašo nustatymas taip pat gali atnešti nenumatytų pasiekmių, kad bus neįtrauktos kai kurios veiklos, kurias būtų galima įtraukti vėlesnių laikotarpių. Kalbant apie konkretesnės pastabas, ypač kalbant apie sveikatos sritį, dėkojame pranešėjui už jo lankstumą, kamieninių lastelių klausimų. Taip pat pritarėme tam, jog čia taip pat neturėtume būti per daug preskriptyvus, kalbant apie įvairias alternatyvas. Nereikėtų sudarinėti per daug ilgo lygų sąrašo, pacientų grupių sąrašo. Mes taip pat pritartume pranešėjui dėl klausimo susijusio su tuo, jog reikėtų, e, nereikėtų turėti atskiros srities ekoinovacijoms. inovacijoms Kadangi šis klausimas jau yra aptariamas penktoje dalyje ir ten yra kalbama ne tik, e, kalbant apie technologijas, tačiau taip pat šis klausimas yra paliestas ir visuomenės inovacijų srityje. Turėtume turėti omenyje, kad tvarios plėtros klausimas turėtų e, tapti visos programos Horizontas 2020 leitmotyvų. Būtent būtina pasiekti tvarios plėtros visose Horizontas 2020 dalyse. Kalbant apie ypač svarbų klausimą, kaip kad pabrėžė daugelis komiteto narių, būtent vandens klausimą, jis jau yra aptariamas įvairiose mūsų pasiūlymo dalyse. Ir kaip kad buvo pasiūlyta atskiros dalies paskirimas šiam klausimui galbūt nebūtų tinkamas, kadangi šis klausimas yra sprendžiamas, kalbant apie atskirus aspektus, pavyzdžiui, vanduo susijęs su klimato kaita, e, taip pat e, vandens e, valdymo aspektai, vandenvalos aspektai ir kitokie aspektai. Ir taip pat dalis susijusi su ekonovacijomis aptarė vandens aspektus. Čia buvo išreikštas prašymas siekti didesnio skaidrumo. Sutinkame su tuo. Jau septintojoje bendrojoje programoje buvo raginama vykdyti mokslinius tyrimus, juos pritaikyti praktikoje ir e, septintoji bendroji programa tai apėmė ir mes tai e, siekiame skatinti taip pat ir vykdant e, programą Horizontas 2020. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, norėčiau taip pat pasakyti e, kai ką, kas yra susijęs su biudžetu. Komisijos pasiūlymas siekia labai e, puikiai suderinti biudžetą tarp įvairių politikos ryčių. Mes buvome informuoti, kad paties parlamento daugiametės finansinės perspektyvos kontaktinė grupė e, galbūt ne visai spręs sektoriniu, sek, sektorinius pasiūlymus, tačiau tai priklausys nuo jūsų pačių sprendimo. Taigi tie galėčiau aptarti, dėkuoju šią suteiktą galimybę, na ir žinoma, mes tikrai būsime e, su malonumu galėsime pakomentuoti ir padėti jums spręsti įvairius su, šia, su šiuo dokumentu susijusius aspektus. Labai ačiū komisijai. O dabar suteiksiu žodį pranešėjui ponui Bušojui. Ar norėtumėte pasisakyti? Galbūt atsakyti į klausimus, kurie buvo išreikšti, arba galbūt sureaguoti į jūsų kolegų pastabas. Yes, sorry. Labai ačiū, kalbėsiu trumpai. Komisijos paprašysiu išsijungti mikrofoną. Ačiū. Kalbėsiu trumpai dažnai buvo minimas vienas žodis. Ir labai dažnai buvo minima svarbu Tad ir vandens svarba buvo pasikartojantis motyvas, todėl aš tikrai norėčiau padėkoti patarėjams ir taip pat sekretariatui, kuris atliko didžiulį darbą ir padėjo man suformuoti šią mintį. Pasižymėjau dėl e, Gutierės pasisakymo, dėl kompromisinių pakeitimų ir aš turiu pasakyti, kad visai neketinu keisti programos struktūros. Tarp jūsų pakeitimų buvo daug tokių, kuriuos aš tikrai paremčiau Ir be abejo, aš manau, kad reikia pabrėžti vandens svarbą. Reikėtų, kad universitetai ir tie, atsiprašau, tie žmonės, kurie neturi e, prieigos prie specialios literatūros, gautų tą informaciją. Dėl to, ką pasakė ponas Prodi, aš e, pritariu jūsų nuomonį dėl personalizuotų vaistų. Aš manau, kad tai yra ir labai ambicinga sritis. Ir aišku, jeigu pasiektume sėkmės šioje srityje, tai labai daug lygų būtų gydomos kur kas veiksmingiau ir už kur kas mažesnės išlaidas. Todėl manau, kad iš tikrųjų būtų labai naudinga personalizuoti vaistus ir įtraukti tai į mūsų programą. Dėl to, ką pasakė panevans, aš dėkoju jai už jos kilnius žodžius. Tikėjausi, kad ji ir jos kolegos didžiausią dėmesį skirs klimato kaitai. Klimato kaita, energijos veiksmingumas, efektyvumas ir panašiai taip pat yra man nepaprastai svarbus. Todėl būtina pasinaudoti visomis priemonėmis, kurios yra prieinamos pagal teisės aktus, uh, tam, kad e, galėtume kovoti su klimato kaita ir kad darytume tai veiksmingai. Dėl Madame Sosa. Aš visiškai pritariu, kad mums reikia platinti rezu, tyrimų rezultatus. Kalbant apie kamieninių lastelių tyrimus, Jau girdėjome ir kitų kolegų pranešimuose ir aš taip pat noriu pabrėžti, kad darysiu viską, jog galėtume rasti kompromisą ir priimti sprendimą šioje labai jautrioje srityje. Apie tą patį taip pat kalbėjo ir ponė Lyse. Aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl vaikų sveikatos ir aš pritarčiau tokiems pakeitimams. Taip pat e, buvo kalbėta apie kontracepciją ir aš manau, kad mūsų nuomonė sutampa. Dėl panios Merkis Aš pritariu, kad mums reikėtų skirti dėmesį pači, patiems didžiausiems tikslams ir nebūti per daug preskriptyviais. Todėl norėčiau, kad viskas būtų labai paprasta ir nuoseklu, nes vėliau šis tekstas bus pateiktas įtre komitetui ir reikia, kad dėmesys būtų sutelktas ten, kur yra svarbiausi aspektai. Iš viso yra 600 pakeitimų ir todėl aš norėčiau paprašyti kolegų rasti kompromisą ir išspręsti tuos klausimus, kur kompromisas yra būtinas. Taip pat aš suprantu ir ponios Kokovič susirūpinimas veikatos rytimi. Šią sričiai aš skiriau daug dėmesio ir labai daug minčių buvo pateiktos kitų kolegų, todėl manau, kad tai padės pasiekti gerų rezultatų. Tad tiek norėjau pasakyti. Ir kaip jau minėjau, aš pasinaudosiu atostogomis ir padirbėsiu prie kompromisu, o tuomet labai lauksiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo rugsėjo mėnesį ir tikiuosi, kad rasime tinkamą sprendimą. Ačiū. Pite Lyza paprašė žodžio dėl pakeitimų skaičiaus apribojimo. Mes jau esame apie tai kalbėję ir aš pritarčiau tokiai iniciatyvai. Tačiau kyla klausimas, kur reikėtų pradėti ir kur sustoti. Reikia surasti aukso vidurį. Bet kuriuo atveju aš jums pranešiu, kągi mes dėl to darysime. Rugsėjo 19 dieną bus balsavimas ir taip pat toliau dirbsime E, lapkričio mėnesį. Na, o dabar apibendrindamas norėčiau Jums pasakyti, kad jeigu norite pasimti dokumentus, tai galite tai padaryti. Jeigu mums reikės e, iš naujo spausdinti šiuos dokumentus kitam susitikimui, tai be abejo, kad reikės tūkstančių lapų. Tad labai prašau jūsų pasiimti šiuos dokumentus su kuriais dirbame, nes mes kalbame apie išteklių tausojimą, todėl negalime švaistyti viso šio popieriaus. Pradėkime keisti savo elgesį komitete, taip sakant, namuose. Labai ačiū. Mes apsvarstėme 18 punktą, kaipgi dėl 19 punkto. Kitas susitikimas yra rugsėjo 6 dieną. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už sunkų darbą, per pirmąjį pusmetį. Labai ačiū, nes jūsų dėka mano darbas buvo labai lengvas. Taip pat noriu padėkoti ir sekretariatui, panu Jugo. Labai ačiū už jūsų nepaprastą paramą ir be abejo dėkoju visiems darbuotojams, pagalbininkams ir dėkoju vertėjams. Ačiū. Be vertėjų negalėtume išsisukti, tad pailsėkite. Ir vėl susitiksime rūpjūtį, rugsėjai. Tikiuosi, kad saugiai grįšite namo. Šiame komitete per pastarąsią savaitęs ir mėnesius mes nuveikėme tikrai daug, padarėme didžiulį žingsnį pirmin, tad tikiuosi, kad tokių pat puikių rezultatų pasieksime ir toliau. Ačiū.